Ja. ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolegos, gerbiamas paskirtasis komisarė, gerbiamas Vojčiachovski, ponios ir ponai, Sveikinuosi su jumis, e, ponia Vaicehovski, viso šio Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto narių vardu. Jūsų buvimas čia mums be jokios abejonės yra nepaprastai svarbus. Jums šis komitetas nėra terra inkognita. Jūs 12 metų buvote šio komiteto narys ir visą pastarąjį laikotarpį, be kita ko, ir buvote šio komiteto pirmininko pavaduotojas prieš imdamiesi kitų pareigų, prieš tapdamas Europos audito rūmų nariu. Prieš susitelkdamas ties es klausimais, jūs užėmėte svarbes e, teisininko pareigas savo šalyje. Jūs buvote apygardos e, teismo teisėjas, e, taip pat buvote aukščiausiojo teismo teisėjas, buvote Lenkijos Respublikos parlamento pirmininko pavaduotojas, taip pat buvote ir valstybės pasekretorius, dirbote su teisiniais klausimais, taip pat pirmininkavote ir Lenkijos žmonių partijos ar liaudės partijos e, pa, partijai. Tad e, jūs žinote, kad nepaprastai svarbus yra nepriklausomumas Kalbant apie pareigas, kurioms esate paskirtas, tai yra susiję su jūsų portfeliu, tai taip pat yra susiję ir su sugebėjimu komunikuoti. Norėčiau priminti, kad paskirtasis komisaras Vojčiakovskis prieš šiuos e, klausimus turėjo atsakyti į e, jam užduotus klausimus raštu. Atsakymai į šiuos klausimus yra išplatinti visomis kalbomis visiems parlamento nariams. Baigdamas, norėčiau priminti, kad paskirtasis komisaras Vojcehovskis prieš šiuos klausimus. Pirmininkas atsiprašo, norėčiau priminti, kad Teisės komitetas neturi prieštaravimų tam, kad vyktų šie klausimai. Prieš perinant prie diskusijų, norėčiau jūsų dėmesį atkreipti į diskusijų struktūrą. Paskirtasis komisaras tarsi žanginę kalbą, neilgiau nei 15 minučių. Po jos, po viso susitikimo šiandieną dar gaus penkias minutės baigiamai kalbai. Aš tikiuosi, ponia Vaičiachovski, kad jūs e, laikysitės jums skirto laiko. Turėsime dar laiko 25 parlamentarų klausimams. Diskusijos atrodys taip. Penkios minutės o iš jų viena minutė bus skiriama klausimui, dvi minutės pono Vaicehovskį atsakymui. Ir taip pat bus užduota galimybė papildomų klausimų, tad vienas plus vienas dar paskutinės dvi minutės iš tų penkių minučių. Kolegos, prašyčiau laikytis jums skirto kalbėjimo laiko. Pirmas klausimų ratas, septyni pasisakymai, tai bus. E, frakcijų koordinatoriai. Toliau likusieji klausimai, 18 jų yra paskirstyti frakcijų nariams, o taip pat ir laikas bus suteiktas vienam nepriklausomam parlamento nariui. Norėčiau paprašyti jūsų turėti galvoje, kad šių klausimų vertimas vyksta į 23 kalbas. Visi galėsite kalbėti savo gimtosiomis kalbomis, tačiau turėkite galvoje, kad tai, ką jūs pasakote, turės būti verčiama, interpretuojama, tad prašyčiau kalbėti ne per nelik greitai. Tad dabar galėsime pradėti darbą, ponia Vojcechovski. Dabar jums yra sudaroma galimybė tarti įžanginę kalbą 15 minučių, prašom, žodis suteikiamas jums. Dėkoju, ponė pirmininkė, garbus Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Man didelė garbė, o taip pat ir iššūkis būti čia priešais jūs. Kaip pirmininkas minėjo, buvau 12 metų Europos parlamento narių, buvau Žemės ūkio komiteto narių, taip pat ir šio komiteto pirmininko pavaduotojų, bendradarbiavau su daugeliu iš jūsų. Pastaruosius trejus metus dirbau ES audito rūmose ir buvau atsakingas už žemės ūkio sritį. Praėjusiais metais čia pristačiau atitinkamą audito rūmų ataskaitą apie jauniems ūkininkams skirtą schemą, apie kaimo plėtros programų vystimą. Ir būdamas šio komiteto noriu pristatinėjau pranešimus skirtus maisto saugai. Praėjusį kartą mano pranešimas buvo pristatytas vieno iš mano kolegų, audito rūmų kolegų. Tai buvo pranešimas apie tarpvalstybinę sveikatos priežiūrą. Bus pristatytas pranešimas apie antimikrobinį atsparumą susijusi taip pat ir su žemės ūkiu. Ponios ir ponai, pristatydamas savo ataskaitą skirtą jauniesiems ūkininkams šiame komitete. Taip pat kalbėjau ir apie tokius šokiruojančius dalykus, šokiravusius kai kuriuos. Būtent, kad per dešimtmetį nuo 2005 iki 2015 metų netekome 4 milijonų ūkių ES. Anksčiau jų buvo 15 milijonų, o praėjus dešimtmečiui liko mažiau nei 11 milijonų ūkių. Tai reiškia, kad mes netenkame 4 milijonus per dešimtmetį. Tai yra 400 tūkstančių per metus, daugiau nei 30 tūkstančių per mėnesį, daugiau nei 1 tūkstantį per dieną. Mūsų diskusijos yra numatytos trims valandoms. Tai reiškia, kad per jas daugiau nei šimtas Europos ūkininkų neteks savo ūkių, savo darbo vietų ir jiems tai bus tragiška. Labai dramatiška situacija, nes netaip jau lengva šiandieną ūkininkauti, o rytoj jau imtis visai kitos veiklos, pavyzdžiui, vairuoti taksi. Daugeliu atveju tai yra dramatiška situacija Europos ūkininkams. Mes žinome, kad pavyzdžiui Prancūzijoje kyla problema dėl ūkininkų žmogžudy... E, savižudybių. Neseniai pasirodė ir filmas, besiremintis tikrą istoriją. Ono de la Terre, tai yra tragiška istorija apie ūkio netekti. Ir galbūt aš pradėjau savo kalbą pesimistiškomis gaidomis, bet aš pažadu, kad vėliau savo prezentacijoje girdėsite ir optimistiškesnių gaidų. O koks skirtumas yra tarp pesimisto ir optimisto? Pesimistas apskritai yra geriau informuotas. Tad Nepaprastai svarbu susidaryti realų padėties vaizdą ES žemės ūkija. Viena iš priežasčių, dėl kurių nusprendžiau kandidatuoti į žemės ūkio komisaro postą ir teigiamai sureagavau į šį pasiūlymą yra ta, kad tai yra proga sukurti ilgalaikę viziją ES žemės ūkiui, ilgalaikę strategiją. Tai yra vienas iš mano uždavinių numatytų ponios von der Leyen mano misijos rašte. Tai yra vienas iš uždavinių, be jokios abejonės, jeigu patvirtins parlamentas mano kandidatūrą. Tai yra sukurti ilgalaikę žemės ūkio viziją Europoje, kalbant apie klimato kaitą, ilgalaikę viziją, kalbant apie energetiką, politiką. Mes šias ilgalaikės vizijas turime, tačiau neturime ilgalaikės vizijos skirtos e, žemės ūkio ateičiai, o tokia vizija yra nepaprastai svarbi, nes ūkininkai klausia, kokia ateitis jų laukia kokia ateitis laukia mūsų vaikų. Tad nepaprastai svarbu atsakyti, atsakyti pozityviai, kad ateitis yra, kalbant apie žemės ūkį. Siekiant sukurti ilgalaikę viziją, bet dar, dar papildomą pastebėjimą norėjau pastebėti. Tokia vizija vadovavosi tokie prezidentai kaip Degolis, kancleris Konradas Adenaueris, premjeras Fanfani Jie buvo Europos lyderiai, kai tik tai buvo 1962 metais pradėta kurti žemės ūkio viziją. Ir žemės ūkio politika vainikavo sėkmė. Dėl jos mes turime žemės ūkį, yra užtikrinama maisto sauga. Aišku, yra nemažai silpnųjų vietų, reikia reformuoti bendrąją žemės ūkio politiką, bet vis tiek ją yra vainikavusi sėkmė. Pačioje pradžioje dar buvo ilgalaikė vizija, Europos politikų vizija, nusprendusių sukurti bendrąją žemės ūkio politiką. Dabar mums reikalinga reformų ilgalaikė vizija siekiant užsitikrinti ateitį ne vien tik tai Europos ūkininkams, nes mes suprantame, kad problemų kyla ne vien tik ūkininkams, mes matome, kad kyla problemų visai visuomeniai. Ūkininkus mes turime saugoti, apsaugoti juos ir užtikrinti galimybės ūkininkauti Europoje. Bet kalbant apie visuomenę, mes kalbame apie maisto saugą, mes kalbame apie maisto tiekimo užtikrinimą, mes kalbame apie tai, kad žemės ūkis yra nepaprastai svarbus planetai. Žemės ūkis vaidina labai svarbu vaidmenį, kai kalbame apie klimato apsaugą, aplinką, bioįvairovės apsaugą. apsaugą bei gyvūnų gerovę. O man tai yra labai svarbus klausimas, nes šiame parlamente aš taip pat pirmininkavau ir atitinkamai grupiai, kurioje buvo nagrinėjami gyvūnų gerovės klausimai. Siekiant sukurti ilgalaikę žemės ūkio viziją, būtina susidaryti realų dabartinės padėties vaizdą. Ir ponios ir ponai, vienas iš mano pirmųjų veiksmų, jeigu būsiu patvirtintas parlamente, ir bus atitinkamos specialios ataskaitos parengimas apie realią Europos žemės ūkio padėtį, pristatant situaciją, kur link judame, kiek yra ūkių, ūkininkų, kokia kartų padėtis Mes žinome iš atitinkamos ataskaitos skirtos jaunųjų ūkininkų schemai, kurią pristačiau šiame komitete, mes žinome, kad yra didelė problema, kai mes kalbame apie kartų atsinaujinimą žemės ūkio srityje Europoje. Tad mes turėtume palyginti situaciją tarp tarp, tarp to, kas buvo prieš dešimtmetį ir to, kas yra dabar. Nepaprastai svarbu yra susidaryti tikrąją dabartinės padėties vaizdą. Tai būtų tvirtas pamatas toliau planuojant tolesnius įvykius Europos žemės ūkio srityje. Ponios ir ponai, nepaprastai svarbu yra turėti galvoje, koks reikšmingas yra Europos žalesis susitarimas. Esu įsitikinęs, kad žalesis žemės ūkis yra nepakeičiamas, kalbant apie žemės ūkio ateitį, apie aplinkai palankų ūkininkavimą. Todėl nepaprastai svarbi parama ūkininkams, kurie geriau apsaugo aplinką, klimatą, didina gyvūnų gerovės standartus ir įgyvendina kaimo plėtros programas. Mažiausiai 30 procentų mes turėtumėm lėšų skirti programams klimatui bei aplinkai gerinti. Tai yra ypatingai svarbu, ypač kalbant apie mažus šeimo, šeimų ūkius Europos Sąjungoje. Jeigu tapsiu komisaru, labai rimtai remsiu visus veiksmus, kuriais pasitarnausime smulkiems ūkiams, ypač kalbant apie šeimų ūkius. Ponios ir ponai, Galvodamas apie ateitį, norėčiau būti atviras dialogui. Dialogui su jumis, kaip Europos parlamento nariais, ir dialogui su mūsų ūkininkais, jų organizacijomis, visa visuomenė, nevyriausybinėmis organizacijomis, kurioms rūpi žemės ūkis. Tai yra nepaprastai svarbu, kadangi gera politika turėtų gimti vykstant dialogui su mūsų partneriais. Ponios ir ponai, turime didžiulę galimybę sukurti ilgalaikę Europos žemės ūkio viziją sukurti geresnę ateitį mūsų ūkininkams, Europos žemės ūkiui, aplinkai. Ir jeigu patvirtinsite mano kandidatūrą, aš dirbsiu kartu su jumis visais, su visomis suinteresuotomis šalimis, siekiant įgyvendinti tokią viziją, siekdamas tokios Europos žemės ūkio ateities. Dėkoju. Vielen Dank. Labai ačiū, ponė Vaičiachovski, už jūsų kalbą. Labai ačiū ir už tai, kad laikėtės jums skirto pasisakymo laiko. Tiesa, pamiršau jūs informuoti, kad mūsų diskusijos yra tiesiogiai transliuojamos internetu, nes galite žiūrėti parlamento tinklalapyje ir šis posėdis bus įrašytas, bei jį galėsite rasti parlamento tinklalapyje. Pradedame diskusijas. Koordinatorių raundas. Pirmasis pasisakys kolega Dorfman. Ačiū. Pone pirmininkė, pone paskartėsis komisarė, artimiausiais mėnesiais jums teks e, vykdyti BŽUP reformą, apie tą jūs kalbėjote, esate audito rūmų narys, bei kai pažvelgiai tai, ką audito rūmai yra pasakę per pastaruosius metus apie BŽUP ir ką jūs ką tik sakėte ir ką atsakėte savo klausimuose e, raštu. Tai tampa panašu, kad praėjo metai ir jūsų nuomonė visiškai pasikeitė, arba jūs pats kažko nesuprantate, nes audito rūmai labai skeptiškai pasisakė dėl BŽUP, tiek jūsų atsakymuose raštu, tiek šiandien pažymėjote, kad reikia ginti smulkius ūkius, būtent tokį žemės ūkio modelį, o tai, kas vyksta pastaraisiais metais Europoje, Mes matome, kad Europoje formuojasi didžiuliai ūkiai, valdantis didžiulius plotus ir nebūtinai tai yra es investuotojai. Beje, pagal istorinį modelį buvo pirmasis ramstis arba turima teisė išmokas arba ne ir tai mažai susiję su smulkiu, smulkiais ūkiais ir tuo tikruoju ūkininkavimu. Kaip jūs ketinate spręsti šias problemas? Atsakymas. Ačiū ponė Dorfman. BŽP reformos pasiūlymą parengė e, mano kolega, komisaras Hogan. Mes turime pakankamai tipišką situaciją Europos e, politikoje, Ponas Čiološ, kaip e, komisaras įgyvendino politiką, kurią parengė jo pirmtakas, ponas Hogan įgyvendino tai, ką parengė ponas Čiolaš. Jeigu pritarsite mano kandidatūrai, aš turėsiu įgyvendinti BŽP reformą grįsta pono Hogono siūlymais. Tuo pat metu išvelgiu ir galimybių keisti pono Hogono siūlymą. Be abejo, aš atstovausiu ir atstovauju komisiją ir komisijos siūlymus, komisijos poziciją. Tuo pat metu esu atviras pasiūlymams, kurie patobulins pirminį komisijos siūlymą. Komisija siūlo tik pradinį variantą. Gal neaiškiai viską išdėščiau savo atsakymuose raštu, tai tada patikslinsiu dabar. Esu atviras tolesnėms diskusijoms ir esu pasirengęs kalbėti su jumis apie jūsų pakeitimus, kurie tobulins komisijos siūlymą. Komisijos siūlymas nėra šventa karvė, čia įmanoma keisti, įmanoma diskutuoti, ką keisti, ką tobulinti. Dėl audito rūmų nuomonės, be abejo, aš ją išmanau, aš esu rūmų narys. Pone Vačiachovski, prašau, baikite savo pasisakymę, pirmininkas įsiterpė. Noriu tiesiog pažymėti audito rūmų išvadą žalesnė turi būti BŽUP ir patvirtinu, ji bus žalesnė, nes dabartinis pasiūlymas yra susiekiu sukurti žalesnę BŽUP. Kolega Dorfman, ar papildomą klausimą turite? Taip, labai konkretus klausimas dėl istorinių teisio ir istorinių skaičių. Taigi ar reikėtų atsisakyti istoriškų pagrindų nustatytų teisių į išmoką, ar reikėtų ieškoti e, kitokio modelio, beje, e, sritis, kuriuose sunkiau ūkininkauti, kalnuotos vietovės, pavyzdžiui, ten e, išmokos mažesnės, situacija ir šiaip sunki, jie skriaudžiami tarsi du kartus ir ūkininkavimo sąlygos sunkios ir išmokos mažesnės. Atsakymas. Pritariu Jums, ponė Dorfman. Apie šį klausimą tikrai privalu diskutuoti. Mes turime siekti keisti situaciją į gerą, jeigu tik bus įmanoma. Pritariu tam, kad susiduria su problemomis ūkininkai, dirbantis mažiau palankiose ūkininkavimo vietovėse, pavyzdžiui, kalnuotose vietovėse. Tuo pat metu problemų yra visur, įvairių, bei ūkininkų darbo sąlygos Europoje skiriasi visur ir į visus tos skirtumus privalo atsižvelgti. Labai ačiū. Dabar žodis kolegai De Castro. Prašom. Pone paskirtasis komisarė matome, kokia globaliai situacija yra skubi, nes klimato kaita e, turi įtakos visiems mūsų piliečiams, ypač ūkininkams. Kad atremtume klimatinės grėsmės, turime turėti bendrą požiūrį. Jis turi būti koordinuotas. Priešingų atveju nieko nebus. BŽUP reformos siūlymai yra aptariami dabar. Ir planavimo strateginės užduotis tam e, yra labai svarbios, kad būtų galima atremti šio amžiaus iššūkius. 27 nacionaliniai strateginiai planai nėra paremti e, tais rodikliais, kuriuos yra parengusi Europos Sąjunga, ne tais kriterijais tiksliau. Tokiu būdu nebus užtikrinta gera pusiausvyrė tarp aplinkos saugos, vartojimo ir vartotojų apsaugos ir maisto produktų kokybės. Žemės ūkio srityje ir kaimo plėtros srityje e, iššūkių yra daug. Ar reikėtų juos spręsti ES lygmenių, skatinant tvarų žemės ūkį, konkurencingą žemės ūkį, tuo pačiu kovojant su e, klimato kaita Pone Vojcehovski, jums dvi minutės atsakyti. Aš manau, kad taip, tai yra įmanoma suderinti. Aišku, yra diskusija dėl to, kiek sprendimų reikia priimti šios rytyje ES lygmenių, kiek tų sprendimų turi būti priimti nacionaliniu lygmeniu. Šiame komitete, aš prisimenu, yra buvę daug diskusijų, ar turėtų bendroji žemės ūkio politika e, būti lankstesnė, nes valstybės narės labai skirtingos egzistuoja skirtingi ūkiai atskiriuose valstybėse narėse. Vienur tie ūkiai didžiuliai, kitose valstybėse ūkiai žymiai smulkesni. Kartų situacija žemės ūkio srityje taip pat labai skirtinga valstybėse narėse. Būtent dėl to čia yra reikalingas lankstumas. Žemės ūkio politikos renacionalizuoti nereikėtų, nes mes vis dėlto turime bendrus tikslus, bendrai veikiame ir turime bendrus rodiklius. Galbūt ponas De Castro ir kiti Europos parlamento nariai e, turėtų žinoti, kad aš esu atviras diskusijai. Galbūt lieka bejonių dėl kontrolės sistemos, ar bus efektyvi ta sistema ar ne. Auditorumai yra pareiškę tokių abejonių, bet yra bendras požiūris. Galėčiau pažadėti vieną dalyką. Nacionalinių strateginių planų patvirtinimas yra labai svarbus žingsnis ir darysiu viską, kas įmanoma, kad BŽUP būtų kuo draugiškesnė aplinkai kuo draugiškesnį klimatui. Bet vėlgi, tai nėra mūsų mm, darbų pabaiga, tai nėra kažkoks galutinis taškas, visada esu ir būsiu atviras diskusijai. Ačiū. Pone Dekastro, ar norite užduoti papildomą klausimą? Pone paskirtasis komisarė. Mm, man atrodo, žemės ūkio srityje reikėtų laikytis be žaupė principų, per nelik didelis lankstumas nebūtų reikalingas, reikėtų ambicingesnių tikslų. E, e, išmokos dažnai pagal ūkio rentabilumą yra skiriamos. E, taip nėra skatinami tvarūs ūkininkavimo modeliai. Auditorumai, kurių nariu jūs buvote, mano, kad svarbu turėti tas pačias taisyklės visiems Europos ūkininkams. Tai padeda uh, geriau išsaugoti BŽUP bendrą dimenciją. Tai yra labai svarbu, ypač atremint tokius iššūkius, kurie yra globalūs, tai yra klimato kaita pirmiausia. Priešingai, negu sakote savo rašytiniuose atsakymus į klausimus, ar, ar galėtumėte pasiūlyti e, kokį nors teisės aktą, aktą, išsiaiškinęs kartu su teisėkuros proceso dalyviais, kas būtų reikalinga dabar nuveikti BŽUP srityje. Pone Vaisekovskis, jums minutė atsakyti. Dėkoju. Šiaip, taip, šis rytis labai svarbi. Teisėkuros procesas, ponė De Castro, jums yra be abejo žinomas. Aš turiu tam tikras pareigas, kurias man skiria e, komisijos pirmininkė ponė Vanderlein. Aš turiu bendradarbiauti labai glaudžiai su Europos parlamentu. Aš žinau jūsų poziciją, kitų Europos parlamento narių poziciją. E, tai yra tie klausimai, kuriuos reikės kelti ir aptarti, įskaitant ir tą klausimą, kurį uždavėte jūs dabar. Pane Vojčiachovskiai, dėl generalinio agri direktorato struktūros. Žinome, kad e, subsidijoms skirtas skyrius buvo perkeltas į konkurencingumo generalinio direktorato atsakomybės sritį ir tai reiškia, kad portfo, tas portfelis suplonėjo. Bet mes žinome, kad yra spragų, spragų susijusių su naujaja BŽUP. O man nepaprastai svarbu, kad būtų naudojamasi pernamo laikotarpio nuostatomis tam, kad valstybės narės galėtų pasiruošti naujam rezultatų ir rezultatus orientuotam modeliui. Tad kaip jūs užtikrinsite, kad pereinamasis laikotarpis būtų numatytas pagal atitinkamus etapus ir kad būtų galima juo naudotis, pereinant prie naujo rezultatais grįsto modelio? modelio. Pone Vačiachovskiai, dvi minutės. Ačiū už klausimą. Valstybės pagalbos klausimas yra pirmiausiai susijęs su komisijos pirmininko sprendimu. Valstybės pagalba pirmiausiai yra susijusi su konkurencija. Tačiau aš žinau, kad turime problemų dėl valstybės pagalbos ES. Žinau, ką galvoja audito rūmai, nes ataskaitoje yra nustatyta daug netikslumų. Iš dalies nustatyta, kad iš dalies arba visiškai neteisėta buvo valstybės pagalba tojais atvejais, kuriuos nagrinėjo auditorumai. Tad mūsų laukia daug darbo kalbant apie BŽUP reformą ir jos įgyvendinimą. Nesunku yra bendradarbiauti komisijos kompet... kontekste, kalbant apie valstybės pagalbą. O dėl perinamo laikotarpio reglamento E, jis yra rengiamas ir bus patvirtintas komisijoje. Mes svarstysime šį pasiūlymą parlamente jau tolesnėje teisėkuros procedūroje. Buvo svarbu parengti šį teisėkuros pasiūlymą, nes reikia užtikrinti tasą. Siekiama tikslo būtent tęsti naujojų biudžetu naująją BŽUP ir man atrodo, kad mes būsime pasirengę pradėti taikyti naujus teisės aktus nuo 22 metų sausio pirmosios. Kolegė, ar turite papildomą klausimą? Taip. Sutartysiai yra nurodyta, kad ūkininkai užtikrina maisto tiekimą ES. 42 straipsnėje ūkininkams yra numatytas ypatingas statusas ir dėl to reikalingos tos specialios schemos. O kaip jūs sieksite tikslų susilpnintame generalinėme direktorate, jeigu dalis darbo perkeliama į konkurencijos generalinį, konkurencingumo generalinį direktoratą ir jeigu tos perinamosios laiko mm, nuostatos, jeigu jos nebus užtikrintos, nes jų reikia būtinai, kai mes kalbame apie sistemos pasikeitimą, mes periname nuo atitiktimi grįsto modelio prie rezultatais grįsto modelio, tad to perinamo laikotarpio dėl to ir reikia. Ačiū ponia Vaičiachovskija, jums dar vieną minutę suteikiamai. Ačiū. Ką čia be pridurti prie mano jau pateikto atsakymo? Pernamo laikotarpio reglamentas yra būtinas. Ką dar galime padaryti daugiau? E, nepertraukiamai turėtų vykti BŽUP įgyvendinimas. Aš visiškai sutinku su jumis dėl to, kad pagrindinis Įsipareigojimas, kurį prisima ūkininkai pagal sutartį, tai yra užtikrinti maisto tiekimą visiems es piliečiams. Mums politikams tenkanti prievalė yra teikti paramą ūkininkams siekiant šio tikslo. Apskritai, ES yra užtikrinama maisto sauga tačiau ne visada viskas būna iki galo aišku. Dėkojame. Kolega Hoislingas vieną minutę. Pone paskirtasis komisarė, jūs pateikėte atsakymus, kurios man pasirodė užrašyms ponas Hoganas, nes jūs tiesiog tęsite tą pačią gaidą ir pono Hogano politika jums atrodo gera, tačiau man trūksta konkretuma. Ką jūs darysite, kad sustabdytumėte siaubingą biovairovės mažėjimą. To prie, priežastis be nedidžiausia žemės ūkis. Jūs norite sumažinti klimato kaitą sukeliančios emisijas 30 procentų tarsi. E, ne jūs būsite atsakingas už tai valstybės narės, tikrai netokių atsakymų aš tikiuosi iš komisaro, tikiuosi naujų pasiūlymų ir teiraujusi, ar jūs juos pateiksite bei įdomu išgirsti jūsų žemės ūkio ateities viziją, ekologinė žemės ūkis, apie tai net neužsiminėte, jūs nieko nesakėte apie e, kažką daugiau, tik pesticidų naudojimo sumažiai, sumažinimą. Ta jums beje, manau, įrašė ponė van der Leyen. Taigi visiškas neiškumas konkrečiai, ką jūs norite pasiekti žemės ūkėje. Atsakymas. Ačiū labai sudėtinga į dvi minutės sutalpinti tiek daug. Pone Hoisling, be abejo, aš pateiksiu savo pasiūlymus ir siūlysi remti žemės ūkį, kuris yra draugiškas aplinkai, kuris saugo biovairovę. Pavyzdžiui, Čia tik vienas pavyzdys - remti tokius smulkius ūkius, kurie pašarus ruošia iš e, savo pačių užaugintų e, produktų, neimportuoja iš Brazilijos ar Argentinos, tačiau šeria galvijus savo pašarais, savo pačių paraštais pašarais. Aš tikrai sieksiu didesnės gyvūnų gerovės, tą jau minėjau, geresni standartai, mažesnis laikymo tankumas, naudoti tokius natūralius metodus, kaip išvesti gyvulius į ganyklą vasarą, o mm, kiaulydėse šiaudus naudoti kaip e, kraiką, taigi daugiau ūkininkavimo, kuris yra draugiškas aplinkai. Toks yra mano siekis. Ačiū, kolega Hoisling. Papildomas klausimas. Be mikrofono dėja. Nelabai konkretiai čia atsakėte, lauksime tų žadėtų pasiūlymų, tačiau pakartokite, jūs kalbėjote apie smulkius ūkius, tačiau pinigai paskirstomi nesažiningai. Kaip užtikrinti, kad gautų pakankamai paramos smulkus ūkiai, o nedideli, nes kol kas yra išmokos už plotą, beje, konvergencija išmokų tarp valstybių nu, yra e, neegzistuojanti beveik, Baltijoje jos valstybėse ūkininkai gauna trupinius lyginant su tuo, ką gauna e, kitose valstybėse narėse. E, ūkininkai ir antrasis ramstis turi būti finansuojamas pakankamai 30 procentų planuojama jam, tai kaip jūs užtikrite, kad kaimo gautų pakankamai lėšų ir būtų tinkamai finansuojamas? Papildomas atsakymas. Ačiū. Parma smulkiesiems ūkiams yra įmanoma iš antrojo ramščio. Tuo pat metu yra ir problemų. Labai daug lėšų iš antrojo ramščio atitenka pakankamai mažai naudos gavėjų daliai didiesiems ūkiams. Taigi antrasis ramstis atitenka pagrindę nedideliam stabių ūkininkų skaičiui. Čia reikia daugiau demokratijos, daugiau ūkininkų turėtų galėti gauti mm, antrojo ramščio lėšas. Jau minėjau, aplinkai draugiškas e, ūkininkavimas, ekologinis ūkininkavimas yra kryptis, kurią noriu žengti. Būtent tokią kryptį aš palaikysiu BŽUP reformoje. O antrasis ramstis čia gali tapti puikia galimybė smulkiems ūkiams. Ačiū ponas Davids. gerbiamas Vaičiachovski, BŽP reformą vykdysite ir ar pasirūpinsite, kad ūkininkai iš, iš visose valstybėse narėse gautų palyginamai vienodas išmokas su papildomomis sąlygomis, kurias nusistatytų pačios valstybės narės, nes yra skirtumų tarp valstybių narių, tai privalo atsižvelgti. Kitas klausimas, ar palaikysite tokias priekybos sutartis, kurios leis masinę žemės ūkio produktų ir kitos žemės ūkio produkcijos invaziją į Europą. Pavyzdys būtų Merkosur susitarimas arba susitarimas su Vietnamu. Atsakymas, prašom, ponia Vačiachovski, dvi minutės. Ačiū. Priekybos susitarimų kaip Merkosur problema tikrai egzistuoja, ūkininkai nerimauja dėl šių priekybos sustarimų pasiekmių. Žemės ūkis jautri sritis, galiu pareikšti, kad stebėsiu situaciją kitais metais, 20-aisiais, komisija parengs poveikio vertinimą. Ten išvelgsime sudėtinį poveikį visų priekybos susitarimų Sąjungos žemės ūkiui, visų turiuomenyje Merkosur, Australijos, Naujosios Zelandijos susitarimai ir kiti. Be abejo, ūkininkai neturėtų nukentėti ar tapti aukomis tarptautinių prekybos susitarimų. Jeigu jie nukenčia dėl tokių susitarimų, tai mes turime jiems padėti, naudoti rinkos priemonės kaip intervencijas į rinką. Patirties turime, pavyzdžiui, embargas Rusijai. Ūkininkams buvo padėta, galiu pažadėti, kad reaguosiu į kiekvieną atvejį ir kiek įmanoma stengsiuos padėti ūkininkams kad jie netaptų nukentėjusiais nuo prekybos susitarimų dėl skirtumų tarp valstybių narių. Labai jautri politinė tema. Išorinė konvergencija. Dar kitaip jį žinoma. Manau, kad teisinga kryptis ir teisingas kelias pasirinktas, bet jau nuo politinio sprendimo priglauso uh, kiek sparčiai sieksime išorinės konvergencijas. Taryba ir parlamentas jų čia turi nuspręsti. Kolega David, papildomą klausimą ar turite? Taip, noriu pasiteirauti, ar galvotumėte apie kažkokias kitas priemonės, kurias egzistuoja, ar gali būti sukurtos ir padėtų įveikti uh, prekybos susitarimų neigiamas pasiekmes. Kažką naujo, ne tik parama ūkininkams, kompensuojant patirtus nuostolius. Nuostolius, kurių nebūtų buvę, jeigu susitarimų nebūtų. Atsakymas. Bendrasis tarptautinės priekybos principas yra toks vienodi standartai tiek es gamintojams, tiek importuojamai produkcijai. Pavyzdys atlikau auditą maisto saugos srityje ir viena iš padarytų išvadų buvo tokia. Iš e, Pietų Amerikos buvo importuojama gaminių, e, kurie užauginti ar pagaminti naudojant pesticidus draudžiamus S. Taip negali būti, kontrolės sistema stiprintina, O šiaip reikia užtikrinti principą visiems vienodi standartai tiek mūsų ūkininkams, tiek trečiųjų šalių augintojams, kurie nori importuoti į ES. Dabar kolega Kuzmiuk, jums vieną minutę. E, Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, gerbiamas paskirtasis komisarė, pirmiausia, noriu padėkoti už jūsų pasisakymą, kuris rodo, kokie yra jūsų tikslai atimiausiams penkiems metams. O e, dabar mano klausimas. Europos Sąjunga yra didžiausia maisto produktų, perdirbtų maisto produktų eksportuotoja pasaulyje. Tai sudaro 140 milijardų eurų. E, netgi 20 milijardų išaugo tas eksportas. Situacija visiškai skirtinga, kalbant apie neperdirbtų produktų eksportą. Skaičiai žymiai mažiau įspūdingi. 80 milijonų E, siekia skai, importo e, skaičiai. Taigi deficitas 30 milijardų. Ta tendencija negera tęsiasi ir toliau. Ką manote apie tai? Man atrodo, svarbiausia dabar būtų užtikrinti maisto produktų saugą visiems piliečiams. Prašom atsakyti, dvi minutės. Na taip, jūsų skaičiai tikslus ir Europos Sąjungos eksportuoja daug maisto produktų. Ir sėkmė visa yra paremta e, mais, pramoninio perdirbto maisto e, eksportu. E, žemės ūkio Europoje ta istorija apskritai nėra labai sėkminga. Be abejo, ši situacija kelia susirūpinimą. Europiečiai E, turi sulaukti daugiau paramos ūkininkai, kad būtų galima neperdirbtų produktų daugiau eksportuoti. Ir kad būtų galima tinkamai užtikrinti maisto produktų saugą ES vartotojams. E, ar norėtumėte klausti papildomai, ponė Kuzmiuk? Papildomas klausimas. Jūs minėjote apie savo ataskaitą, kurią parengė auditorumai rūmai apie paramą jauniesiems ūkininkams. Pagalba teikiama iš antro ramščio. Šis, ši ataskaita ne visai palankiai vertino BŽUP. Ir jūs pats apie tai kalbate, jūs kalbėjote apie tai, kad daug ūkių tiesiog išnyko per dešimt metų. Mano klausimas būtų toks. Žvelgiant į būsimą finansinę perspektyvą, ar bus galima geriau panaudoti antrojo ramščio lėšas tam, kad būtų galima kovoti su ūkių nikimu ES. Pone pasakytasis komisarė, prašom atsakyti. Dėkoju, kad paklausėte apie šią auditorumo ataskaitą. Ji tikrai labai svarbi. Mes dviejų finansinių perspektyvų metu išleidome apie 80 E, milijonų eurų paramą jauniesiems ūkininkams. Nes nuo 3,3 milijonų iki 2,2 milijonų buvo sumažėję jaunųjų ūkininkų. E, dabar reikia dar pasakyti, kad situacija valstybėse narėse yra labai skirtinga. Yra tokių valstybių narių, kur dauguma ūkininkų yra vyresni negu 65, 65 metų, pažiūrėjau, Portugalijoje. Kitur situacija geresnė. Lenkijoje, Austrijoje, Vokietijoje ūkininkai yra na, jaunesni, situacija amžiaus požiūrių yra geresnė. Tačiau politikos taikomos jauniesiems ūkininkams turėtų būti labai lankščios. Reikėtų pasirinkti tinkamas priemonės situacijoms atskiroms spręsti valstybėse narėse. Ačiū. Ačiū, kolega Flanagan. Minutė. Dėkoju. Daug tų klausimų jau buvo užduota. Aš norėčiau klausti apie jautienos importą ir prekybos susitarimus. Susitarimas su Mercosur ir, pre, ir situacija, kuri susiklostė dabar. 300 tūkstančių tonų jautienos, mano žiniomis, kasmet yra atvežama į Europą. Merkosūro susitarime yra numatyti saugikliniai mm, tam tikri sprendimai, kurie leidžia imtis laikinų priemonių importui reguliuoti. Jeigu atsiranda pernelik daug vežamų produktų, kurie gali kenkti atskiriams sektoriams Europos Sąjungoje. Man atrodo, kad tokioje situacijoje, kokia yra dabar, jau reikėtų taikytis, taikyti tas nuostatas. Europos jautienos gamintojai vien Airijoje praras ko gero e, galimybę pateikti rinką apie ketvirtį milijono tonų. Ir kaip spręsime situaciją, kaip pritaikysim tas saugiklės nuostatas tuomet, jeigu Junktinė karalystė be susitarimų pasitrauks iš ES. Mes, man atrodo, turėtume ginti savo rinką pirmiausia, o jau paskui žiūrėti kitų interesų. Prašom atsakyti, sako pirmininkas Novizikovskis, jums dvi minutės. Atsakymas. Mano atsakymas gal nebus pakankamai tikslus, bet galiu pasakyti štai ką. Pone Flanaganai, ši situacija – yra žinoma. Man aš apie airijos ūkininkų problemas girdėjau, ne tik apie airijos, bet ir kitų jautinos augintojų problemas girdėjau. Jeigu patvirtinsite mano kandidatūrą būti komisaru, nuvyksiu į airiją pasižiūrėti, kokia situacija yra iš tikrųjų ir paklausiu airijos ūkininkų, kas jiems atrodo reikalinga, e, kokios pagalbos jie nori. Bet pagalbos reikia ne tik airių ūkininkams. Mano darbo stilius bus toks. Pirmiausia, kalbėti su ūkininkais ir pirmiausia, su jais ieš bendrai ieškoti sprendimų. Dėkoju. Dėkoju. Ar norėtumėte užduoti papildomą klausimą, ponia Flanaganai? Taip, turiu papildomą klausimą. Aš norėčiau pasakyti, kad situacija labai rimta. E, antimikrobinis atsparumas, kita didžiulė problema, kaip ketinate spręsti šią problemą. Ar siūlysite altern, alternatyvas intensyviam ūkininkavimui? Nes e, antimikrobinis atsparumas e, ir yra ta problema, kurio šaknis ir glūdė tame intensyviame ūkininkavime. Ir jeigu jums pavyks, ne tik mes būsim dėkingi, bus dėkingi jūsų vaikai ir anūkai jiems, jums už tai, kas bus pavykę padaryti. Nes jeigu ši problema nebus sprendžiama, jie neturės jokios ateities. Kaip ketinate spręsti šią problemą? Dėkui. Dėkoju, sako pirmininkas kolega Flanagan. E, jūs juk nepapildomą klausimą uždavėte, nes visai skirtingą temą palėtėte. Pone Vaicekovski, Jūs galite atsakyti, jei norite, bet tai nebuvo papildomas klausimas, tai buvo kitas klausimas. Be abejo, atsakysiu ir į šį klausimą. Mm, mes paskutinį auditą atlikome kaip tik e, apie atsparum, antimikrobiobinį atsparumą. Tokią ataskaitą kaip tik parengėme ir intensyvų kininkavimą. Apie to audito rezultatus dar kalbėti negaliu, nes kitą mėnesį oficialiai ataskaita bus pristatyta, tą padarys audito rūmai. Problema yra, be abejo, man jį žinoma. Turime daryti viską, kad ūkininkai naudotų kuo mažiau antibiotikų. E, dėl intensyvaus ūkininkavimus taip pat uždavėte klausimą. Aš esu linkęs labiau remti ne intensyviai ūkininkaujančius ūkininkus. Nes tas intensyvus ūkininkavimas nėra palankus kovojant su klimato kaita, tai nėra uh, aplinkai palankus uh, sprendimas. Ačiū, dabar pasisakė frakcijų koordinatoriai. Laikėmės numatyto laiko. Dabar pereisime prie 18 kitų klausimų. Ir toliau griežtai kontroliuosiu laiką. Kolega Zoido, minutę prašom. Du 2018 metais JAV numatė 35 procentų muitą alyvogiams iš Europos, iš Andalūzijos ir Ispanijos daugelio regionų. Dėl to nukentėjo tūkstančiai ūkininkų, kilo grėsmė tūkstančiams darbų vietų. Ir ši problema yra susijusi ne vien tik tai su Ispanija, apskritai su žemės ūkiu Europoje. Dabar Trumpo administracija ir vėl mums grasina nusitaikius į sūrį, gėrimus, mėsą, alkoholinius gėrimus. Jeigu būtų numatytų naujų muitų, daugelis įmonių negalės eksportuoti į JAV ir tūksta, šimtams tūkstančių darbo vietų kils grėsmė. Tad padėtis rimta, kaip jūs sieksite apsaugoti nuo protekcionizmo Europos žemės ūkį. Pone Vačiakovski, taip aš girdėjau apie problemas, su kuriamis susiduria Ispanijos gamintojai, Ispanijos ūkininkai. Ką galiu pasakyti šiandieną? Šiandieną galiu deklaruoti, kad kartu su komisaru Hoganu atsakingu už priekybą dirbsiu, siekiant e, geriau išspręsti šį klausimą, ieškant. E, tinkamų priemonių Ispanijos e, gamintojams. Ko gero, problema yra susijusi su nesažininga priekyba, bet ką reikės padaryti, reikės kalbėti su ponu Hoganu ir norėčiau padėkoti ponui Zoido už šį klausimą. Ačiū. Kolega Zoido, ar turite papildomą klausimą? Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju paskirtajam komisarui už atsakymą ypač kalbant apie iniciatyvą ir apie bendrą darbą su komisaru Hoganu. Dabar jisai yra žemės ūkio e, komisaras, bet iš tikrųjų reikia ruoštis, jeigu situacija keistusi. Žinome, kad Andalūzijoje, Ispanijoje yra daug problemų ir e, komisija turi veikti, kol dar ne per vėlų. Pone Vojčiachovski, minutė. Dar kartą labai ačiū ponui Zoido. Ačiū už tai, ką išdėstėte. Problema labai rimta ir teks ieškoti sprendimų. Ačiū. Ačiū, ponia Agilera, minutė. Dėkuoju, pirmininkė. Ir taip pat norėčiau pasisveikinti ir su jumis, ponia paskirtasis kandidatė. Naujoji strategija, kurios siekia naujoji komisijos pirmininkė, besivadinanti nuo ūkio prie stalo. Matome teigiamų poslinkių Bet mums reikalingas, kaip įmanoma, tvaresnis požiūris. Aš norėčiau užduoti klausimą jums. Ar visa tai reiškia, jog matysime tikrą ES apsirūpinimo maistu strategiją? Mm, nes e, nepaprastai svarbu koordinuoti visų generalinių direktoratų darbą dirbančių su e, maisto klausimais. Aš kalbu apie konkurencingumo generalinį direktoratą ir kitus. Jeigu taip, tai tuomet bus gerai. Bet e, pirmininkės, komisijos pirmininkės rašte kalbama tik tai apie. Žemės ūkio generalinį direktoratą, kalbant apie šią strategiją nuo uh, ar iš ūkio prie stalo. Ponas Vojčiachovskis, dvi minutės. Ačiū, ačiū Jums už šį klausimą. Tai yra tikrai labai įdomi, nepaprastai svarbi strategija ir žemės ūkis yra tik tai tos strategijos dalis. E, generalinės žemės ūkio direktoratas dalyvau šios strategijos įgyvendinime, bet kaip jūs paminėjote, ši strategija susijusi su sveikatos apsauga, tai yra susijęs su sveikatos generaliniu direktoratu, su konkurencingumu, aplinka ir taip toliau. Pats svarbiausias dalykas yra štai kas. Tai, ką mes valgome. Bet be to, nepaprastai svarbi yra maisto gamyba, kaip tai vyksta. Mums tenkanti prievalė žemės ūkio srityje, tai yra man kaip žemės ūkio komisarui, jeigu aišku patvirtinsite mano kandidatūrą, tad ta prievalė reiškia skatinti tvarų žemės ūkį maisto gamybą ir nepaliausiu to kartoti, tokią, tokį ūkį, kuris e, nekenktų aplinkai, laikantis gyvūnų gerovės standartų. Tad e, ta ilgalaikė vizija yra ta viena iš priežasčių ir galimybių padėsinti siekti šio tikslo Ir aš esu pasirengęs dalyvauti šioje misijoje. Ačiū. Ačiū, ponia Aguilera. Ar turite papildomą klausimą? Taip. Mes sutinkame. Bet ką aš noriu pasakyti yra štai kas. Mes norime to koordinavimuose dėl naujos strategijos. Žemės ūkio direktoratas yra sukaupęs patirties. E, aišku, kad jisai bus pagrindinis direktoratas, pasitelkdamas jūsų patirtį. Mes nenorime, kad būtų tik tai susitelkta į maistui skirtą politiką. Mes norėtumėm aukščiau išsikelti korte, kartelę. Mes matome, kas vyksta Ispanijoje ir mes pritarė iniciatyvai, mes norėtumėm e, taip pat ir jūsų paramos. Pone Vačiachovski. Kaip jau ir sakiau anksčiau, dar kartą galiu pakartoti, Ispanijos gamintojų problema, Ispanijos alyvogių uh, gamintojų problema turi būti sprendžiama, aš esu pasirengęs tą daryti. O kai mes kalbame apie strategiją nuo ūkio prie stalo, Kalbant apie žemės ūkį ir apie šios strategijos struktūrą, reikia pasakyti, jog reikia imtis uh, ir dėti daugiau pastangų, kalbant apie aplinką, kalbant apie klimatą ir bioįvairovės apsaugą. Ta darėme ir anksčiau, bet dabar tą turime daryti veiksmingiau. Ačiū. Kolega Čiološ, minutė. Ar e, desemnat. Adesea sunt întrebat ce proiect. Ačiū. Pone paskirtasis e, komisarė. Dažnai manęs klausia, kaip susigražinti piliečių pasitikėjimą Europą, kokio reikia projekto. Tikiu, kad BŽUP yra atsakymas. Europiečiai supranta, kad kokybiškas maistas, įvairus maistas, biovairovė gali būti geriau užtikrinta es lygių. Tačiau iš pradžių reikia užtikrinti orų gyvenimą ūkininkams susidaro man įspūdis, kad BŽP silpnėja. Tarsi daugiau atsakomybės yra perdodama valstybėms narėms. Norėčiau išgirsti, kad jūs nesutiksite su BŽP renacionalizacija. Mes turime suteikti BŽP viziją kuri būtų reali. Bei klausimas, ar re, reformuojant BŽP dirbsite su EP ir kartu galėsime pasiūlyti bendrus sprendimus apie BŽP. Atsakymas - dvi minutės. Ačiū ponė Čiološai už jūsų klausimą. Be abejo, aš glaudžiai bendradarbiausiu su Europos parlamentu kuriant ilgalaikę žemės ūkio viziją. Jūs esate mano pirmasis partneris šiuose diskusijose, būtent Europos parlamentas. Nepaprastai svarbu užsitikrinti europiečių paramą. BŽP parama jau egzistuoja, dauguma Europiečiai supranta, kad reikia remti žemės ūkiu, kad reikalinga bendroji žemės ūkio politika. Bet tuo pat metu žmonės turi tam tikrų lūkesčių. Žemės ūkis, draugiškesnis aplinkai, biovairoviai, aukštesnė gyvūnų apsauga, būkštojama dėl intensyvaus žemės ūkio, kaip dėl pavojaus aplinkai ir klimatui. Atitinkamai visuomeniai turime pasiūsti labai aiškių signalų. Bendroji žemės ūkio politika yra draugiška aplinkai. Būtent tą kryptimį mes į BŽP norime sukti. O dėl renacionalizavimo atsakiau ponui De Castro ir pakartosiu, esu atviras tolesnėms diskusijoms. Gal kai kurie pasiūlymai pernelik toli nueina, jeigu būkštojama dėl renacionalizavimo, aš gal ne visus pasiūlymus taip vertinčiau, bet kuriuo atveju esu atvirai pasirengęs diskutuoti su jumis ir tobulinti pradinį pasiūlymą. Kolega Čiolaš, papildomas klausimas. Ačiū, ponė paskirtasis komisarius, už atsakymą. Jūs komisijoje dažnai susidursite su tokia situacija. Jums bus pasakyta, negalima padaryti to, negalima padaryti ano. Aš noriu paprašyti jūsų aiškaus politinio įsipareigojimo BŽUP kad galų gale baigtume diskusijas apie reformos projektą bei pradėtumėme kurti realią BŽP ateitį, pasiūlyti BŽP perspektyvą. Perspektyvą, kuri bus kažkas daugiau nei tiesiog pinigų perskirstimas. Mes turime sukurti e, savo požiūrį į žemės ūkį ateityje. Taigi norėčiau jūsų įsipareigojimo, e, kad būtų viziją, kad nepaskestumėme smulkmenuose, kad žinotumėme, kokios mes norime politikos žemės ūkio srityje, ko norime iš ateities, iš aplinkos, iš žemės ūkio apskritai. Labai ačiū už klausimą. Be abejo, tikrai turiu motivacijos bendromis jėgomis kurti viziją. Mūsų diskusija apie žemės ūkio ateitį būdavo apribota penkerių metų perspektyva, nes prasideda nauja parlamento kadencija, nauja komisijos kadencija, kartais apsiribuojame septyneriais metais, tiek trunka finansinė perspektyva. Dabar turime naują galimybę, naujasis parlamentas, nauja komisija, nauja daugiametė finansinė programa, nauja žemės ūkio politika - puikia proga pradėti diskusijas apie ilgalaikę žemės ūkio strategiją, apie ilgalaikę žemės ūkio viziją. Aš e, raginu jūs visus prisijungti, kuriant šią viziją. Jei mane patvirtinsite ir mano kadencijos pabaigoje būsime sukūrę tokią viziją, sakyčiau, sėkmė bus mūsų visų. Kolegė Sandar, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė paskirtas komisarė. Kainų nepastovumas, žaliavų pirmiausia, e, klimato problemos, tarptautinė prekyba, visa eilė e, problemų, kurie turi įtakos mūsų kininkų pajamoms. E, tai yra klimato kaitos padariniai ir kainų sulyginimas su tarptautinėmis kainomis. Žemės ūkis dėja kasdien patiria didžiulių sunkumų dėl to. E, pranešimuose, kurios rengia, e, kurios rengia Europos parlamento Žemės ūkio komitetas apie tas problemas kalbama e, išmokos mažėja, bet jų reikia, kad būtų galima užtikrinti ūkininkams pajamas, omnibuso dokumentai, krizinės problemos, taip pat rezervas atidėtas krizin, krizėms spręsti. Tai yra geri siūlymai, bet jūsų atsakymuose į klausimus apie šias temas nėra nieko. Taryba šiais klausimais nėra labai apsisprendusi, o jūs tarybos atžvilgiu rimsite su visų priemonių modernizavimu, kad būtų galima geriau atremti rinkos sukretimus ir geriau apsaugoti mūsų ūkininkus. Pone Oisekovskis, jums atsakyti dvi minutės. Prašau. Dėkoju. Galbūt mano rašytiniai atsakymai nebuvo pakankamai tikslus, bet galiu aiškiai pasakyti, ponė Sander, jog turime dirbti geriau, kad geriau apsaugotume savo ūkininkus rinkoje. Problemų daug bendroje rinkoje. Turime patirties kaip ūkininkams padėti tokioje padėtyje. Pavyzdžiui, jau turėjom tokią situaciją, kai iškilo importo draudimų, kuriuos įvedė Rusija. Manau, kad kartais ta parama nėra pakankama. Ir tai yra vienas iš didžiausių iššūkių Europos komisijai. Ir galiu pasakyti, jog jeigu būsiu paskirtas komisaru, mano vienas iš svarbiausių tikslų ir bus sustiprinti rinkos intervencijos priemonės ir geriau apsaugoti mūsų ūkininkus. Ar turėtumėt papildomą klausimą, gerbama kolegė Sander? Taip. Aš noriu grįžti prie rizikos valdymo priemonių, kurios yra labai svarbios, kad būtų galima užkirsti kelią kainų svarkiam kritimui. Kaimo plėtros programuose E, valstybėms buvo palikta galimybė naudotis tomis priemonėmis. Ūkininkai jomis naudojasi per silpnai dėl to, kad pernelik brangios tos priemonės. Pone paskirtasis komisarai, suprantu, ką mums sakote, bet konkrečiai, kaip ketinate veikti šią temą, kad būtų galima tas priemonės išvystyti labiau. Prašom atsakyti, ponia Vaicechovski, vieną minutę atsakymui. Mano atsakymas į šį klausimą, kaip jūs suprantate, negali būti labai tikslus. Aš viso labo kandidatas, tačiau būdamas komisaru, jei būsiu patvirtintas, veiksiu kartu su ūkininkais, su Europos parlamento nariais ir ieškosime geriausio sprendimo tam, kad būtų sustiprinta apsaugos priemonių sistema skirta ūkininkams. Tai yra tas dalykas, kurį galiu patvirtinti dabar kaip kandidatas. Dank, Frau kolegin Afram, für eine Minute. Ačiū dabar kolegė Avram. Vieną minutę, prašau. Pone Vojčiakovski, klausimo pradžioje kalbėjote apie milijonus išnykusių ūkių, išnyksta šimtai ūkių kas valandą, dieną ir per mėnesį. Taip pat ir klimato kaita, nestabili padėtis rinkose, išorės rinkų problemos, skirtumai tarp valstybių narių. Bet greta to yra dar vienas dalykas. Santykiai tarp ūkininkų ir stambiausių mažmenininkų. Savo atsakymuose raštu išskyrėte silpną ūkininkų padėtį, norą taisyti situaciją. Pažymėjote, kad ūkininkai tikrai neturėtų būti prastesnėje situacijoje dėrėdamasi su mažmedininkais. Ką darysite, keisdami situaciją ir kaip stiprinsite ūkininkus, kurie derasi su mažmedininkais? Dvi minutės, prašom atsakymai. Ačiū ponė Avram už klausimą. Prieš 10-12 metų, būdamas parlamento nariu, buvo vienas iš parlamento patvirtintos deklaracijos autorių. Šiuo dokumentu prašėme komisiją imtis veiksmų ir užtikrinti geresnę ūkininkų apsaugą santykiuose su mažmenininkais. Aš pamenu, kaip rinkome parašus e, parlamente ir šią iniciatyvą palaikė ūkininkai iš daugelio sąjungos valstybių narių, o po šios sėkmingos akcijos aš oficialiai padėkojau ūkininkams už palaikymą, bet man buvo pasakyta, kad geriau neskelbti, jog mes rėmėme jūsų pastangas, nes ūkininkai iš karto nerimauja dėl galimų neigiamų pasiekmių santykiuose su didžiaisiais priekybos tinklais. Šio rašytinės deklaracijos, kiti dokumentai, gal ir duoda naudos, taip pat yra e, dokumentas draužiantis nesažininką priekybinę praktiką, taigi situacija tarsi ir gerėja, bet aš, būdamas komisaru, užtikrinsiu, kad susiję teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami. Tai yra būdas apginti mūsų ūkininkus e, bei stiprinti jų padėtį, derinti su mažmeninkais. Pone Afram, papildomas klausimas. Ačiū. Pasinaudosiu progą ir paprašysiu paskirtojo komisaro tarti keletą konkrečių žodžių apie jo planus. Ką konkrečiai darysite? Turite kažkokį planą apie tai, kaip pakeisti situaciją tarp ūkininkų ir mažmenininkų. Vieną minutę jums. Before, to... Atsakymas. Kaip sakiau, yra naujų teisėkuros priemonių, reikia užtikrinti jų įgyvendinimą. Tai būtų dalis atsakymo. Bei antra, nuolatinė padėties stebėsena ir reagavimas į kiekvieną atvejį, kai ūkininkas nukenčia, kai nesažiningai jį traktuoja mažmenininkai bei teisėkuros priemonių, teisės priemonių pagalba padėti ūkininkams. Yra teisinė procedūra, kurią reikėtų naudotis. Bendradarbiausiu su komisaru atsakingu už konkurenciją bei kitais e, čia kompetencijos turinčiais komisarais spręsdamas problemam šiai akimirkai galiu atsakyti tiek. Ačiū. Dabar kolega Gerero, e, ponia Vačiachovskija, kolega Gerero sėdi už jūsų. Paskirtasis komisarė. Europiečiai yra nepaprastai susirūpinę dėl gyvūnų gerovės, dėl augančio antimikrobinio atsparumo apskritai dėl maisto gamybos Europoje. Mes galvojame, kad turėtų būti mažiau gyvulininkystės Europoje. Siekiant išspręsti įvairiausias problemas, nes kol kas mes tik tai matome, jog susitelkiama į e, kiekius, bet reikėtų sumažinti sunaudojamų žaliavų apimtis Ir ar visa tai, ar visa tai yra suderinama su jūsų planais skirtais gyvūnų geroviai? Nes mes norėtumėm sužinoti, kaip gyvūnų gerovės aspektai e, atsispindės naujojoje BŽUP. Dėkojame. E, pone Vojcehovski, jums dvi minutės. Gyvūnų gerovės standartų tobulinimas bus vienas pagrindinių mano darbo barų. Norėjau pasakyti kai ką labai svarbaus. Esu sukaupęs patirties atlikdamas auditą gyvūnų gerovės srityje. Aš buvau atsakingas už pirmąjį auditą, kuris buvo atliktas šioje srityje apskritai. Ir mano sukaupta patirtis yra štai kokia. Žymiai veiksmingesnė sistema yra tokia, kuri ragintų ūkininkus taikyti standartus, nebausti juos, bet skatintų laikytis gyvūnų gerovės standartų. Dabartinėje politikoje mes turime e, gerovės, gyvūnų gerovės priemonių, kaip antai pagal kaimo plėtros programos 14 punktą. Mm, bet e, matome, kad e, apimtis, numatyta paramos apimtis šioje srityje yra pakankamai kukli, tik tai pusantro milijardo eurų. Tad mes turime padaryti daugiau, mes turime skatinti ūkininkus e, didinti gyvūnų gerovės standartus. Gyvulinkystė turi būti netokia intensyvi. E, mm, galvėjams turi būti sudaromos sąlygos e, ganytis e, ganyklose vasarą. Taip pat e, turi būti daugiau šieno naudojama kaip kraiko, pavyzdžiui, keuliams ir panašiai. Tad toksai ūkininkavimas turėtų būti skatinamas. O aš sutinku su tuo, kad geriau turėti tūkstantį ūkių su šimtu tūkstančių keulių, nei kad e, ūkių, kuriuose tūkstančių tūkstančiai keulių yra laikomi. Aš norėčiau dar sugrįžti prie gyvūnų gerovės standartų įgyvendinimo, būtent dėl to, kad yra klaidų valstybėse narėse, pavyzdžiui, kai kalbame apie gyvų, gyvūnų e, pervežimus, kai kalbame apie e, mm, rūpinimąsi gyvūnais ilgų kelionių ir pervežimų metu. Akivaizdus yra pažeidimai šioje srityje, tad e, tolimieji gyvūnų pervežimai, jie turėtų būti draudžiami. Ir klausimas būtų toks, ar mes turėtumėm skatinti e, tokią prekybą gyvūnais. Ačiū. Iš tikrųjų, labai svarbus klausimas. Bet aš norėčiau pasiūlyti alternatyvų tokiai, tokioms, tokiam verslui. Aš ne, nelabai suprantu, kodėl galvijai iš Airijos yra gabenami į jūrų uostus sunkvežimiais pervežimo laikas yra nepaprastai ilgas. Aš suprantu, tikslas yra eksportas, bet jeigu mes kalbame apie paramą žiediniai ekonomikai, jeigu kalbame apie paramą ūkininkams, kurie vietos lygių gamina mėsą, kurie gamina vietos rinkai, Tai tokia turėtų būti alternatyva remiama ES lėšomis. Dėkojame. Toliau kolegė Bizoto. Ačiū. Labai dažnai žemės ūkių yra naudojamasi darantis su trečiosiomis šalimis. Bet juk nepaprastai svarbu apsaugoti žemės ūkį. Aš kalbu apie pieną, mėsą. Tačiau mes matome, kad nesažiningos praktikos e, yra nemažai trečiosiose šalyse. Tai kaip per ateinančius penkerius metus jūs sieksite apsaugoti ES ypatingai smulkių ūkininkų interesus? kaip juos apginsite, bet kaip tuo pat metu ginsite ir prieigą prie tarptautinių rinkų, ypač e, turint galvoje e, tą nemažą kiekį ES e geografinių nuorodų ir jų apsaugą. Labai ačiū už klausimą. Paminėjote svarbius aspektus. Dar būdamas parlamento nariu, atsimenu, jog buvo nagrinėjama ši problema ir buvo pateiktas vienas iš komisarų atsakymas dėl santykių tarptautinės prekybos srityje dėl to, kad nepakankamai yra apsaugoti ūkininkai. Ir tuo metu tas komisaras atsakė, kad mes esame labiau suinteresuoti pramonę, o ne ūkininkavimu. Tačiau ūkininkai neturėtų būti tarptautinės prekybos e, aukomis. Aš e, skelbiu, kad tampriai bendradarbiausiu pirmiausiai su prekybos komisaru, siekdamas apsaugoti ūkininkus prekybos santykių kontekste, kad e, mūsų ūkininkai netaptų kitokio pobūdžio verslo aukomis. Pone Bizoto, galite užduoti papildomą klausimą. prekybos santykiai, diplomatiniai santykiai praktiškai visuomet kenkia mūsų ūkininkams. Ta pademonstravo Rusijos e, importo draudimas ir kiti pavyzdžiai. Mes kalbame apie milijardą dolerių nuostolių, kuriuos patyrė vien tik tai Italijos ūkininkai. Duomenys kalba patys už save. Tad man kyla klausimas ir norėčiau jį užduoti jums, ar bus pakankamai drąsos ginti ūkininkus komisijoje. Pone Vačiachovski, minutė. Atsakymas trumpas, taip. Turėsiu drąsos ginti ūkininkus. Aš suprantu savo funkciją, savo vaidmenį kaip Žemės ūkio komisaras. Taip, kad turėsiu būti Europos ūkininkų advokatas, tais atvejais, kai to reikės. Be jokios abejonės. Ačiū Jums. Ačiū. Pone Agilar, minutė. Pone Bivojčiachovski, pone, pone Agilar taip pat sėdė už Jūsų. Ačiū. Pone Vojčiachovski, norėčiau Jums užduoti klausimą, bet pradėsiu nuo prašymo. Turėkite galvoje, kad yra skirtumų Kalbant apie Viduržėmio jūros regiono ūkininkavimo ypatybės ir norėjau paklausti, kaip bus su gyvulininkystė. Ar tikrai nebus paukota gyvulininkystė, siekiant sudaryti prekybos susitarimus su trečiosiomis šalimis? Mes matome, kad lėšų vis mažiau, gamybai numatoma vis daugiau įvairių įsipareigojimų, O kaip su paskatomis? Ką galėsite pasiūlyti ūkininkams, kad jie galėtų konkuruoti e, globalioje, globaliame pasaulyje ir globaliuose rinkose? Pone Vačiachovski, minutė jums. Ačiū už klausimą. Aš sutinku su tuo, kad turi vadovautis tokiu visapusišku požiūriu, kai vertiname problemas žemės ūkija Europoje. Nes tarsi mes susidarome tam tikrų problemų vaizdą centrinėje Europoje, tačiau tos problemos skiriasi, kai mes kalbame apie pietų Europą, apie atokiausius regionus. Ir aš prisimenu, kai e, mes e, kalbėjome apie cukraus klausimus, aš pats e, lankiausi užžiūrio, Prancūzijos užžiūrio teritorijuose, lankiausi taip pat ir e, bananus auginančiuose užžiūrio teritorijuose, tad aš suprantu tuos skirtumus. Aš pasisakau už gyvūnų gerovę, Tai yra viena iš pagrindinių mano misijos minčių, bet ūkininkus reikia raginti e, ir juos remti. E, tai yra pagrindinė mintis - parama ūkininkams savanoriškai gerinant gyvūnų gerovės e, standartus. Aš nesu kraštutinis vien tik tai ekologinio ūkininkavimo šalininkas. Aš galvoju, kad ūkininkas yra pirmasis, kuris galvoja apie ekologiją. Ir toks turėtų būti. Ir mes tikrai neturėtumėm jų bausti, mes turėtumėm juos remti. Dėkojame. Kolegija Gelar papildomas klausimas. Paskirtasis komisarė. Jūs žinote, kad mūsų ūkininkai nebegali tiek daug fitosanitarinių produktų naudoti. Mm, mes kalbame apie bazinius tyrimus, mokslo tyrimus žemės ūkio srityje ir kad dauguma tokių tyrimų atliekami už ES ribų. Kaip sustabdysite tokias tendencijas? Pone Bočiachovski, minutė. Dabar Te galiu pasakyti, jog esu atviras diskusijoms šią temą. Nesu pasirengęs pateikti jums visą apimančio požiūrio ar koncepcijos mes turime diskutuoti apie tai ir ieškoti sprendimų. Esu atviras, ponė Aguilara, esu pasirengęs diskutuoti su jumis ir su kitais parlamento nariais. Ačiū. Kolega Jar, minutė. Paskirtasis komisarė savo atsakymuose raštu jūs paminėjote komisarą Hoganą ir tai, kad esate jo pradėtą progresyvę politiką kad reikės perskirstyti tiesioginės išmokas, pirmiausiai dėmesį skiriant mažiems šeimos ūkiams. O ką Jūs galvojate apie Žemės ūkio komitete pasiektą kompromisą e, dėl papildomų išmokų smulkiems ūkiams, panaikinant regresiją ir kaip yra dėl skirtumų tiesioginių išmokų srityje ir e, tų skirtumų mažinimo e, didelėse ir mažose valstybėse narėse. Ir galiausiai norėčiau paprašyti, jūs kalbate apie intensyvų žemės ūkį Bet aš norėčiau daryti skirtumą. Ir jūs kalbėjote kaip apie vienodus dalykus, tai yra pramoninį ūkininkavimą ir intensyvų ūkininkavimą. Bet aš matau skirtumą tarp šių dalykų. Dvi minutės. Ačiū. Aišku, kad yra skirtumų. Tai yra netapatus dalykai, kai mes kalbame apie intensyvų ūkininkavimą ir pramoninį. Aš matau tokią problemą. Per daug intensyvaus ir per daug e, pramoninio ūkininkavimo. Tokia mūsų žemės ūkio patologija. O dabar dėl skirtumų tarp ūkininkų ir dėl klausimo susijusio su vidinė konvergencija. Taip, tai yra vienas iš klausimų, kuris atsispindi taip pat ir audito rūmų ataskaitoje, kalbant apie BŽUP ateitį. Mes matome, kad kartais tie skirtumai yra dešimteropė. Vienas, vienos valstybės ūkininkas už hektarą gauna 100 eurų, o kitas 1000. Nėra lengva iš esmės pakeisti šią situaciją, iš esmės tai yra susiję su įvairiomis struktūromis įvairiais ūkių dydžiais ir taip toliau. Kuriant ilgalaikę žemės ūkio viziją, reikės ieškoti sprendimo, o ponas Hoganas pateikė pasiūlymą šią linkme, tačiau to nepakanka, aš su jumis sutinku. Mm, tai turės būti toliau svarstoma, ponė Jarai. Pone Jarai, papildomas klausimas. Atsiprašau, galbūt aš e, uždaviau per daug atskirų klausimų, dėl to pakartosiu tą klausimą dėl regresijos. Mūsų komitete šis klausimas vaidino labai svarbu vaidmenį, vyko ilgų diskusijų, mes e, suradome kompromisą. Viena vertus užtikrinant, kad smulkiems ūkiams būtų mokamos papildomos išmokos, tačiau kita vertus, kad valstybės narės galėtų turėti E, lankstumo, reaguojant į skirtingas prielaidas, būtent remiant mažus ūkius, bet ir paliekant lankstumo valstybėms narėms, kuriant tokią sistemą, kuri būtų nebiurokratiška ir kurioje nebūtų apgaulių ar sukčiavimo. Tad mano klausimas, kaip vertinate mūsų komitete pasiektą kompromisą dėl regresijos? Pone Vaidžiachovski, minutė. Atsakysiu taip. Esu pasirengęs svarstyti ateityje šį kompromisą. Yra pateiktas komisijos pasiūlymas. Kompromisas yra labai įdomus. Aš apskritai pritariu lankščiam požiūriui sudarant galimybę nuspręsti valstybėms narėms. Nes padėtis skiriasi. Yra tokių valstybių narių kaip antai Čekijos Respublika, kur ūkio dydis yra 130 hektarų, o pavyzdžiui, Lenkijoje galbūt 10 hektarų, Rumunijoje ūkiai mažesni nei 10 hektarų. Tad mūsų požiūris turėtų būti lankstus. kalbant apie tą vertinimą, kas yra dideli, kas yra maži ūkiai. 10 tūkstančių, 10 tūkstančių ūkių turi 250 hektarų. Ir jie gauna 22 procentus tiesioginių išmokų. Ačiū. Žodis poniai Katainen. Kolegė vėl sėdi už jūsų, ponė Vaičiachovski mehän tiedämme kaikki, että... Oju, ponė pirmininkė, ponė paskirtasis komisarė. Mes puikiai žinome, kad tik rentabilus žemės ūkis gali užtikrinti uh, apsirūpinimą maistu saugų. Ką ketinate daryti, kad žemės ūkis būtų toliau rentabilus ir kuris padėtų kovoti su klimato kaita? Ką ketinate daryti, kad reformuojant BŽUP būtų išlaikyta tokia žemės ūkio gamyba, kuri būtų rentabili visur Europoje, įskaitant ne mažiau palankius ūkininkavimo regionus. Ką ketinate daryti, kad finansavimas e, žemės ūkio, ypač kompensacija už ūkininkavimo nepalankiuose zonuose, būtų tinkamai tvarkomas. Tos problemos yra susijusios su antruoju ramščiu, kaip ką ketinate daryti, kad sektorius e, finansinis E, neiškeltų papildomų tvarumo kriterijų, nes tos kriterijus e, nuolatos minint ir tinkamai negyvendinant kyla daugybė problemų. Ponui Vaicehovskis, žodis atsakyti, dvi minutės. Mano nuomonė. Tvarus žemės ūkis. Ūkininkavimas laikantis aukštų aplinkos saugos standartų gali būti konkurencingas, jeigu ūkininkai sulauks pagalbos. Tai nėra kažkas e, tokio, kad turėtume remti intensyvų ūkininkavimą, didžiulės fermas, ūkius, tik dėl to, kad jie dirba efektyviau. Galbūt trumpalaikėje perspektyvoje, taip, gal jie dirba efektyviau, tačiau žvelgiant ilgalaikę perspektyvą, toks ūkininkavimas yra mažiau efektyvus. Be abejo, Dėl to ir turime remti tuos ūkininkus, kurie mūsų aplinką saugo. Tokie yra kaštai, kuriuos turime sumokėti. Jie saugo bio įvairovę, saugo mūsų aplinką. Jie turi susilaukti pagalbos. Tiesiog mes neturim kito pasirinkimo, neturim kitos alternatyvos. Turime remti būtent tokį ūkininkavimo modelį. Tai yra būtina. Ir kartu su ūkininkais Remdami ūkininkus, o ne veikdami prieš ūkininkus pasieksime rezultatų. Neturime jų versti kažką daryti, bet turime jiems padėti. Man atrodo, tai ir yra BŽUP esmė. Ar kalbėtume apie pirmą ramstį, ar apie antrą ramstį, visa BŽUP yra paremta būtent tokiu požiūriu. Dėkoju. Gal norėtum užduoti papildomą klausimą, ponė Katainin. Taip. Tikiuosi, kad ateityje kalbėsime apie tvarumo kriterijus daugiau ir apie tinkamą apmokestinimą. E, jūs savo raštymą atsakymę dėl antrojo ramščio sakote, kad reikia, jog kaimiškos vietovės būtų gyvybingos, dinamiškos. Puiku, kad jūsų nuomonė tokia, tačiau e, biudžetą siūloma mažinti antrajam ramščiui. Tai yra iš tikrųjų tas dalykas, dėl kurio tenka apgailestauti. Ne visos valstybės narės turės gamyb, galimybę E, pateikti savo finansavimą. Tarp ramščių reikalingas didesnis lankstumas. Ar jūs sutiktumėt valstybėms narėms suteikti daugiau lankstumo galimybių, jeigu jos norėtų įgyvendinti, pavyzdžiui, aplinkosaugos priemonės pagal antrąjį ramstį? Minutė atsakyti jums, ponia Vaicehovski. Atsakymas. Be abejo, aš remsiu valstybių narių sprendimus dėl e, tų abiejų ramščių didesnės lankstumo galimybės, kad lėšas būtų galima paprasčiau perkelti iš pirmo ramščio į antrą, iš antro į pirmą. Tai yra būtina tam, kad galėtume reaguoti į skirtingas situacijas valstybėse narėse. Tačiau kiekvienu atveju tai turėtų būti naudinga kovai su klimato kaita, tai turėtų būti naudinga aplinkai. Šį aspektą pabrėžti yra labai svarbu. E, būtent to, to, tokio tikslo reikia siekti, kai lėšos perkeliamos iš vienų ramščių į kitą. Kai dėl antrojo ramščio ir pirmas, bet ypač antras e, yra labai svarbu šiame kontekste, kurį jūs paminėjote. 100 milijardų eurų buvo, dabar liko ten 80 milijardų. Buvo priimtas politinis sprendimas, kur dalyvavo Europos parlamentas, taryba ir valstybės narės. Visi nusprendė, kiek, kokio dydžio turės būti biudžetas skirtas antrajam ramščiui. Ar buvo galima paskirti daugiau? Na taip, turbūt žinoma, kad taip. Ačiū. Pone Rondinelė, minutė. Dėkoju. Pone paskirtasis komisarė, per pastaruosius penkerius metus buvo nuolat pabrėžiama, kad nu, nuolat matėsi, kad, paskirt, kad atsakingas komisaras nelabai norėjo spręsti esminės problemas. Jis pakankamai laisvai įžiūrėjo į kai kurias problemas, o dabar atrodo bus komisaro atsakingų už prekybos reikalus. Žemės ūkio sektorius, ypač kokybiškai gaminantis ūkininkai nukentėjo nuo tokios politikos. Pasirašant prekybos susitarimus, dažnai buvo nulaidžiaujama žemės ūkių srityje, kad būtų galima gauti privalumų kitose srityse. Tai reiškia, kad nebuvo numatyta apsaugos priemonių, kompensacinių priemonių ir dėl to e, žlugo ūkiai, jų tiesiog neliko. E, susitarimų pasirašymą rinkosi komisija E, labiau, o ne savo, ne savo ūkininkų apsaugą. E, glifosato problema, kitas svarbus klausimas, nors protestavo Europos ūkininkai ir vartotojai. E, tuo tarpu nesažininga konkurencija išaugo labai smarkiai, todėl kad tie su glifosatais ir kitais produktais užauginti produktai pateko į mūsų rinką. Ką ketinate, kaip ketinate spręsti šią problemą? Pone Vojcekovski, kviečiu atsakyti. Na, ne mano vaidmuo yra dabar čia komentuoti ankstesnio komisaro darbus. Europos prekybos politika, prekybos gynybos politika ir mūsų ūkininkų interesų gynimas pasirašant prekybos susitarimus bus Taip pat ir tas klausimas, kuris nagrinėjamas auditorumų paskutinėme pranešime. Tačiau galiu pasakyti, jog ketinu būti aktyvus komisaras, e, gindamas ūkininkus. Jeigu gali kilti toks pavojus, juk ūkininkai nukentės dėl tarptautinių prekybos sustarimų pasirašymo. Ketinu būti aktyvus Bet kol kas tik tiek galiu pasakyti. Kolegin Rondinelį, zur Nachfrage, bitte. Na, gal norite užduoti papildomą klausimą, ponė Rondinelį? Klausimas be mikrofono. Na štai, dabar, sako kalbėtojo, mikrofonas įjungtas. Norėčiau jūsų paklausti, kaip ketinate skatinti kitokius veiksmus, kaip ketinate prekybos sustarimams, derantis dėl prekybos sustarimų, ginti aktyviai ūkininkus. Prašom, ponė Vaicekovskė, atsakyti, sako pirmininkas. Atsakymas. Kaip jau sakiau anksčiau, E, poveikio vertinimas bus labai svarbus dokumentas. Pirmiausia, mes turime žinoti labai aiškiai, kokios yra prekybos sustarimų potencialios pasiekmes žemės ūkiui. Apie tai turime žinoti viską detaliai, o paskui jau turime ieškoti sprendimų ir priemonių, kaip ūkininkai galėtų būti apsaugoti. Be abejo, E, be abejo, prekybos sutarimai yra svarbu. Merkosur sustarimas nėra kažkas e, neišmintingo, bet aišku, tokiam kontekstui esant kyla klausimas, o kaip apsaugoti ūkininkus tokius sustarimus pasirašant. Bet pirmiausia, turime žinoti visas galimas pasiekmes ir dėl to poveikio vertinimas yra labai svarbus dokumentas. E, jį jau turėsime kitą metą. Dank, Frau... Ačiū. Dabar žodis kolegė Noichil. Vieną minutę. Parengiau Jums klausimą. Es įsipareigojo pasiekti tvarios plėtros tikslų. Penktas ir penkioliktas iš tų tvarios plėtros tikslų man aktualiausia saugoti uh, aplinką, tvarų ūkininkavimą skatinti, tvarus miškų administravimas, bevairovės mažėjimo sustabdymas, dirbožėmio išsaugojimas, tai mūsų uždavinys e, pasaulio akise. Koks mūsų žemės ūkio politikos vaidmuo čia, kaip jūs traktuojate importo ir tv, e, so, importuojamą soją, kaip čia bus su tvarumo uh, kriterijais e, genetiškai modifikuota, ar čia laikomasi ekonominių, socialinių, kitų kriterijų. Kaip jūs žiūrite į miškų kirtimą, nes miškai kertami, kad galėtų sodinti soją ar kit, kitas kultūras. Taigi, kaip užtikrinsite, kad žemės ūkio e, žaliavų importas e, būtų tvarus, nekenktų 15 SDG tikslui ir ar jūs pritarsite pašarų e, tvariam e, importui. Dėkui. Pone Vaičiachovski, dvi minutės jums. Ačiū, daug klausimų. Jūs minėjote sojos importą. Šiai dienai tai būtina, kadangi mūsų gyvulininkystėje reikia pašarų. Būtent e, galvijų auginimui reikia sojos. E, už 40 milijardų importuojamos sojos per metus didžiulės sumos. Mes galime remti ūkininkus iš antrojo ramščio, jeigu jie pasiryšta nenaudoti importuojamų pašarų. Tai yra viena iš galimybių, bei aš tokį pasiūlymą tikrai teiksiu. Tvarumas svarbus uždavinys žemės ūkiui. Reikia to siekti. Atsiprašau, pamiršau jūsų klausimo pabaigą. Miškai, miškų kirtimas. Apie tai teiravausi. Ačiū, kad priminėte. Ši, apskritai dikumėjimas yra problema. Naujausia audito rūmų ataskaita pažymė, kad netinkamai saugomas dirbožėmis, nėra atskiro tam skirto reglamento, dėl to ir dikumėjimas kaip reiškinys atsiranda be abejo klimato kaita e, yra, nuo to kenčia ūkininkai, šiaip dikumėjimas aštri problema visam pasauliu vis, visai sąjungai, todėl glaudžiai bendradarbiausiu su komisaru atsakingu už aplinkos apsaugą, keičiant situaciją į gerą. Kalbant apie miškų kirtimą, šiai dienai Europoje 20 procentų išaugo miškų plotai, 11 milijonų hektarų papildomų miškų per pastarosius metus atsirado, tačiau kitose pasaulio dalise situacija kita ir čia reikia tarptautinio bendradarbiavimo. Pone Noichil, papildomas klausimas. Jūs e, Europos žemės ūkį vaizduojate kaip nukentėjusią, tačiau aš klausiau kiek iš kitos pusės, kur žemės ūkis nusikalsta, kur žemės ūkio kaltė dėl miškų kirtimo ir ar nesame nėra žemės ūkis kaltas dėl to, kad kertami miškai, kad kažkur kitur būtų soja sodinama. Ar nereikėtų mums prisimti bendrą atsakomybę ir traktuoti ne tik sąjungos žemės ūkį atskirai, bet bendrai globalią situaciją žemės ūkyje? Vieną minutę atsakymui. Tikrai prieštaringa nuomonė, kad atsakingas žemės ūkis – ūkininkai dabar yra priversti nu, naudoti importuojamus pašarus, neturi jie kitos šeities. Atsakysiu dar kartą. Mums reikėtų remti žiedinį ūkininkavimą, regioninį ūkininkavimą, regioninį ūkį, regioninę pramonę. Tai vienas iš būdų mažinti importą iš kitų žemynų. Ačiū. Dabar kolega Kolinovskiai, jums vieną minutę. Ačiū. Dėl išmokų skirtumų buvo klausimų. Paklausiu dėl kitų metų biudžeto ir finansinės perspektyvos. Ten yra papildomas prieigos sąlyga įrašyta. E, Svarbu užtikrinti finansinio reglamento laikymasi ir teisės viršenybę. Jeigu bent viena iš valstybių narių pažeistų šią sąlygą, pirmiausia, nukentėtų ūkininkai ir labiausiai jie nukentėtų, nes 50 procentų ūkininkų pajamų sudaro subsidijos. Kokia jūsų nuomonė, ponia Vačiachovski, apie šią nuostatą? Antrasis klausimas - strateginis planas. Valstybės narės privalo jį sukurti, taip pat apibriežti, kas yra jaunasis ūkininkas ir skatinti kartu kaitą. E, kažkur pusė visų išmokas gaunančių Lenkijos ūkininkų štiesa, iš tiesų yra ne ūkininkai, bet žemės savininkai. Dėl aktyvaus ūkininko apibriešties Aš pritariu, kad mums tokios apibriešties reikia. Galiu patikinti, kad apie tai tikrai diskutuosime per tolesnę teisėkūros procedūrą dėl paramos sąlygų, teisės viršienybės ir finansinio reglamento yra audito rūmų nuomonė šią temą. Būtent tai, kas siūloma reglamente, aš nesu šios audito rūmų nuomonės autorius, aš čia esu įvardinęs pavadinimus, skyrių tos nuomonės. Aišku, rengia nuomonę vienas auditorius, tvirtina visi rūmai. Taigi ir aš komisijai daugiau diskrecinių galių, daugiau interes, konsultacijų su interesuotomis pusėmis, ko nėra, taip pat gairės ir taisyklės nėra aiškiai vardintos, nėra prievolės komisijai įvertinti savo iniciatyvą galimybę panaikinti priemonę, komisija taip pat neprivalo įvertinti potencialias pasiekmes naudos gavėjams ir nacionaliniam biudžetui. Aš tikrai nenoriu vertinti dabartinės komisijos pasiūlymo, tačiau audito rūmai sako, kad šis pasiūlymas komisijoje nėra parengtas taip, kaip turėtų būti. Ačiū, ponė Kolinovski. Papildomas klausimas. Ačiū. Aktyvusios ūkininkas. Aš noriu grįžti prie šios savokos Jūs e, tarsi sakėte, kad buvo ieškoma sprendimo, bet aš sakyčiau priešingai, trukdoma rasti komisijai. Dėl paramos sąlygų, jūs kaip būsimasis komisaras, ką galvojate? Esate ūkininkas ir kaip jums pavyktų įtikinti, e, kad žemės ūkis nepatektų į šią nuostatą, nes nesažininga, kad už vyriausybės klaidas moka ūkininkai. Jie sumokės daugiausiai, nes pusė jų pajamų yra subsidijos. Aš nežinau ne vėjas kitos profesijos ar sektoriams, kuri taip stipriai nukentėtų dėl šios nuostatos. Atsakymas. Aš nebejoju, kad ir turėtų būti e, naujoje komisijoje diskusijos apie audito rūmų nuomonę, kuri yra nepaprastai griežtai kritikuojanti komisijos siūlymą, aš tikrai pasiūlysiu įvertinti audito rūmų prieštaravimo priežasis. Kodėlgi priešinamėsi šioms paramos sąlygoms. Ačiū. Dabar kolega Makartė, jums viena minutė. Want... Komisarė, norėčiau sugrįžti prie jūsų pareiškimo, kai kalbėjote, kad ES netenka ūkių, kad per dešimtmetį neliko 4 milijonų, bet kita vertus yra sutaupyta lėšų. Buvo atliktas vertinimas, kadangi e, ūkių nelieka dėl to, kad jie nėra gyvybingi, Ir aš norėčiau paminėti dvi sritis. Pirmoji tai yra išmokių ūkiams problema. Mes matome, kad 10 e, procentų, tai yra 13 milijardų, yra skiriama nedideliam skaičiui įmonių, ūkių. Tuo tarpu likę ūkiai gauna tikrai labai labai mažai pinigų. Kitas dalykas yra konsolidacijos stiprinimas, kalbant apie ryšius ir santykius su mažmenininkais, apie tai kalbėjo ir komisija. Mes kalbame apie pačią geriausią kainą, kurią gautų ūkininkai, bet jie jos negauna ir dėl to kilo protestų be kitako Airijoje. Kaip užtikrinti sąžiningą išmokų ūkiams paskirstimą. Atsiprašau, neteisingai ištariau jūsų pavardę. Jūs esate kolega Karti, kolegai. Tai ačiū už klausimą, o dabar atsakymas. Ačiū, ponia Karti. Aišku, kad ES negali priimti sprendimo dėl kainų rinkoje. Rinka veikia laisvai, bet kiekvienu atveju, tapęs komisaru, būsiu pasirengęs įsiklausyti į ūkininkų nuomonę, suprasti jų problemas ir mėginti ieškoti sprendimo. Aš būsiu komisaras atveras dialogui su, ūki, su ūkininkais, aš tą galiu jums pažadėti. Ir jūs esate teisus dėl to, kad yra didelė problema skirtumai, tie skirtumai tarp e, stambių ir smulkių ūkininkų. Žinome, kad apie 20 procentų tiksliau, kad stambiausieji ūkininkai gauna 80 procentų skiriamų lėšų, o maži 20 procentų biudžeto. Tai kaip spręsti šią problemą, mes turėsime sprendimo ieškoti, kai diskutuosime apie ilgalaikę žemės ūkio viziją. Dabartinė. E, galbūt viena iš galimybių spręsti problemą galėtų būti ribos nustatymas. Uh, Mm, siekiant pakeisti tokią situaciją. Tačiau apskritai tai yra tikrai labai geras, e, gera tema diskutuojant apie ilgalaikę viziją. Būtent parama ūkiams, kaip ją teikti. Kokia vieta tenka smulkiems ūkiams, stambiems ūkiams. Tai yra tie klausimai, į kuriuos turėsime ieškoti bendrai atsakymą. Ačiū. Ačiū. Kolega Karci, papildomas klausimas. Mm, nemanau, kad paskirtasis komisaras atsakė į mano klausimą. Man atrodo, kad dabar aš norėčiau paminėti du konkrečius aspektus ir norėčiau išgirti jūsų, išgirsti jūsų nuomonę, nes manau, kad galima būtų išspręsti problemą. Vienas dalykas tai yra privaloma tvarka numatyta mo, mokėjimų viršutinė riba, tam, kad būtų galima e, atitinkamai paskirstyti tam tikrą likusi balansą likusiems ūkiams. O siekiant e, įveikti tam tikrą riboto skaičiaus gamintojų balansavimą, e, dominavimą, mes turime atitinkamai E, tvarkyti gamintojų e, santykius su mažmenininkais ir supirkimo kainas. Taip, dempingas turi būti uždraustas ES, kaip ir bet kur kitur. Buvęs, būdamas buvusiu Europos parlamento nariu, dar prisimenu, jog buvo imtasi veiksmų prieš dempingo kainas dėl uh, parduodamų iš Kinijos atvežtų braškių, o viršutinės ribos nustatymas tai yra vienas iš pačių svarbiausių klausimų. Bet nepaprastai svarbu ieškoti politinio, po, politinio sprendimo. Dabar yra numatytas savanoriškas viršutinės ribos nustatymas, dėl kurio sprendimą priima valstybės narės. Tai yra vienas e, argumentas, tam, kad viršutinė riba nebūtų saistanti, būtent skirtinga situacija ir specifika valstybėse narėse, skirtingi ūkių dydžiai. Aš jau sakiau, 130 kaip skiriasi ūkiai e, Europos Sąjungoje. Vidutinis ūkis, pavyzdžiui, yra 10 hektarų Lenkijoje, tuo tarpu jis kitoks yra Čekijos Respublikoje ir kitur. Tad e, tai yra ta, ta priežastis, dėl kurios pateiktas pasiūlymas e, nėra saistantis. Tiksliau, komisijos pasiūlymas yra privalomas, tačiau labai svarbu suprasti E, ir tą poziciją, kad e, šio pasiūlymu turi būti operuojama savanoriškai. Kolegė Kavaleš, minutė. Dėkoju, komisarė. Paskirtasis komisarė, jūs pripažinote, kad yra tokių kaimo regionų nusipelnančių ypatingo dėmesio. Mes, pavyzdžiui, kalbame apie atokiausius regionus nes e, juose yra tokių labai, labai rimtų struktūrinių suvaržymų, tad norėčiau pasteirauti apie jūsų viziją. Aš norėčiau sužinoti tiksliau, kai kalbate apie savo ambicijas, kokių konkrečių veiksmų imsitės siekiant e, reabilituoti kalnų regionus, kuriuose ir taip e, vis mažiau e, gyventojų lieka ir iš tikrųjų nereikia atlikinėti kažkokių sociografinių tyrimų ir taip aišku, kad situacija bloga, tad kokių veiksmų galėsite pasiūlyti ūkininkams, kurie yra tų kaimo regionų uh, širdis. Pone Vojcehovski, minutę. Ačiū, ponė Karval, Karvalai, už šį klausimą. Kaip jau minėjau anksčiau, aš kuo puikiausiai suprantu tas ypatingas tų regionų ūkininkų problemas, kalbu apie, apie zorus. Aš lankiausi juose, taip pat ir Madeiroje ir kituose Europos atokiausiuose regionuose - Ispanijos, Prancūzijos, Reunione, Gvadalupėje. Komisijos pasiūlymų yra numatyta toliau tęsti paramos taikymą. Galbūt to nepakanka, tad esu atviras tolesnėms diskusijoms. Aš galvosiu apie visus Europos ūkininkus, taip pat ir apie atokiausių regionų ūkininkus. Esu sukaupęs patirties. Aš žinau šiuos regionus, galbūt ir ne visus, bet e, su dauguma jų esu susipažinęs ir puikiai suprantu tų ūkininkų specifinę situaciją. Ačiū, ponia Kartmalais, papildomas klausimas. Ačiū. Bet ar jūs kaip nors galite garantuoti, jog tęsite pono Hogano prisimtus įsipareigojimus, kad nebūtų sumažinta parama, turint galvoje sumažėjusių biudžetą? Ar galime tikėtis tokio įsipareigojimo? Prašome, ponia Vačiachovski, vieną minutę. visai žemės ūkio politikai yra sumažintos lėšos, bet aš esu atveras politinėms diskusijoms. Kalbant apie biudžetą atokiems regionams, jeigu bus priimtas sprendimas išsaugoti pagalbą dabartinio likmens, tuomet aš neprieštarausiu tokiam pasiūlymams. Ačiū dabar Scott Kato. Ačiū, ponia Vojčiachovski. Jungtinės tautos labai aiškiai deklaravo jog mes dirbą turime panaudoti kaip anglies e, CO2 rezervuoru e, e, siekiant 1,5 procentų tikslo. Tai Mums reikalingos tokios ekologiško ūkininkavimo sistemos, kurios palaikytų dirbą be nuodingų chemikalų. Mums reikia atkurti miškus, sumažinti atliekų mastus, sumažinti sojos importą pašarams. Galvojame, kad yra nemažai ūkininkavimo praktikų, kurios eina kojo kojon su gamta, ypatingai kai mes kalbame apie sėjomainą, tarkime, e, daržovio auginimo srityje. Mums reikalingi gyvybingi dirbožymiai siekiant užkirsti kelią potviniams. Ar jūs esate e, pasirinkęs prisimti lyderystės vaidmenį, sustiprinant e, žemės ūkio sistemą, nes mes turime užimti lyderės e, vaidmenį, kai kalbame apie žalį susitarimą. Ačiū, ponio Vačiachovskį, dvi minutės. Ačiū už šį klausimą. Ir mano atsakymas yra taip. Aš esu pasirengęs, pilnai pasirengęs tą daryti. Tai yra viena iš priežasčių, dėl kurių teigiamai sureagavau į netikėtą pasiūlymą tapti komisijos nariu. Tai yra puikia galimybė pakeisti žemės ūkį šią linkme, siekiant ekologiškesnio žemės ūkio. Tai yra nepaprastai svarbu, bet kartu su ūkininkais, o ne prieš jų valią. Tai yra labai svarbu. Kartais aš girdžiu tokią nuomonę, esą aš pasisakau už tai, kad reikėtų versti ūkininkus pasirašyti po ekologiškų ūkininkavimų. Ne, tikrai ne prieš jų valią. E, tik tai padedant jiems, o taip pat ir su visuomenės parama. Ačiū, ponia Skot, ką to papildomas klausimas. Tai turėkite galvoje, kad mes nepamiršime šių jūsų įsipareigojimų, dėl to ir esu apsivilkusi žalę švarkelį, bet žinome, kad verslas dažnai būna nepalankus, kai kalbame apie tvarų. E, ūkininkavimą, nes labai dažnai būtent verslo atstovai tikisi iš ūkininkų, kad būtų naudojamos trašos, įvairūs chemikalai. Tad mm, tą reikia turėti galvoje, kai kalbame apie tikrąją žalėją ateitį ūkininkams. Pone Vačiachovski, dar kartą minutę. Mano atsakymas dabar bus trumpesnis nei minutės. Taip, aš sutinku su jums, ponė. Das war kurz. <laughs> Trumpas atsakymas. Kolega Kristensen. Tak for muligheden for at stille spørgsmål her til kommissæren. Vil du give mulighed for, at vi mere åbent kan definere, hvad det er i landbrugsareal, så den enkelte landmand... Ar galėtumėte apibriežti, kas yra žemės ūkio erdvė, žemės ūkio zona? E, kaip turėtų būti tvarkomos žemės? Labai svarbu, kad galėtume sukurti uh, paskatas didesniai įvairoviai. E, juolab, kad e, ūkininkai praranda savo pagrindinės pajamas, o tai turėtų turėti įtaką e, taip pat ir bio įvairovai ir geresniam ūkininkavimui. Kaip užtikrinti, kad ūkininkai galėtų patenkinti tą tokią paklausą vartotojų gauti tvaresnių būdų pagamintus mai, e, maisto produktus, kaip ketinate imtis, kokių priemonių ketinate imtis reaguojant į klimato kaitos problemas. Ačiū. Dvi minutės jums, ponia Vaitsekovski. Dėkoju. Klausimai sunkus. Tačiau norėčiau pasakyti porą žodžių apie tai, koks požiūris turėtų būti žemės ūkiai, koks yra mano bent jau požiūris į žemės ūkį. Man atrodo, turime matyti čia tris svarbius dalykus. Pirmiausia yra ūkininkai. Ūkininkavimas ir įvairūs to aspektai. Ūkininkus turime saugoti, remti juos. E, kad jie turėtų pajamas, kad jie turėtų galimybę gyventi ten, kur dirba kad jie turėtų galimybę ūkininkauti tiesiog. Kitas dalykas - maisto sauga, saugumas, tai yra svarbu visai visuomeniai. Turime būti saugus šiuo požiūriu, užtikrinti, kad maistas, kurį vartojame, yra saugus. Kaip jau sakiau, bioįvairovė, aplinkosauga, kova su klimato kaita Visą tai yra labai svarbus dalykai. Ir norėdami tas problemas spręsti, turime remti ūkininką, kad jis galėtų užtikrinti visų šių problemų sprendimą, tų vertybių laikymasi. Nes globodami ūkininkus kovosime už aplinkos saugą. Aš ketinu bent jau daryti viską, kas įmanoma, būtent čia linkme. Bet E, tikrai turime nepamiršti, kad jeigu ūkininkus remia visa visuomenė, jie gali garantuoti mums visiems svarbius dalykus. Ar turite papildomą klausimą, ponė Kristensen? Dėkoju. Pone paskirtasis komisarė. Gamybos būdai e, turimame ūkija vis daugiau reikalavimų ūkininkams keliama. Pone von der Leyen kaip tik kalbėjau apie tokį klausimą one in, one out. E, jinai sakė, kad reikėtų turėti vieną taisyklę ir dviejų atsisakyti. Kaip manote, kodėl jinai apie tai kalbėjo? Galbūt reikėtų neskatinti taršų žemės ūkį, ypač kai nuo to nukenčia e, švariai ūkininkaujantis ūkininkai. Dėkoju. Sutinku, kad nereikia daugiau biurokratinių taisyklių. Tikrai ne. E, neturėtume kurti naujos biurokratijos. Na taip, jeigu kuriama nauja taisyklė, tai kitos dvi turėtų pranykti. Ypač, kai kalbam apie ūkininkus. Pamiršau jūsų klausimo pabaigą, tiksliau pirmąją dalį jūsų klausimo. Gal galėtumėte pakartoti, atleiskite. Kodėl kalbate, kodėl ketinate e, prote, proteguoti labiau žemės ūkį, smulkų žemės ūkį, kuris yra taršus, o ne aukštomis technologijomis paremta žemės ūkį. Na, gal ne visai aiškiai paaiškinau savo poziciją. Aš nesakiau, kad remsiu tik smulkius ūkius. Mažas ir vidutinės fermas ir aplinkai draugiškus ūkius. Aš apie tokius kalbėjau. Nes draugiški aplinkai gali būti ne tik smulkus ūkiai. Jie pagal, jie pagal savo pobūdį, tie smulkiai yra labiau pasiruošę taikyti aplinkai draugiškas priemonės. Tiesiog svarbiausia yra ūkininkavimo būdas, o ne de, ūkio dydis. Dėkoju. Kolega Hansen yra paskutinis užsirašęs kalbėtojas. Dėkoju, ponė. Pirmininkė, ponė paskirtasis komisar, visi kartu turime nuspręsti dėl ŽUP ir būtino uolumo principą 2016 metais, kai buvote skiriamas į audito rūmus, dėl jūsų reputacijos buvo kilę klausimų. Didelė dalis parlamentarų pareiškė nepasitikimą jumis tada. E, Špygė laikraštyje buvo paminėtos jūsų problemos dėl mokėjimo e, išmokų. Jūs 11 tūkstančių eurų gražinot savo iniciatyvą. Ar galite patvirtinti, kad jau esate gražinęs tas e, ne, nepriklausančias jums išmokas, kurias buvote gavęs? Ir ar, tik, ar ir kaip ketinate tvarkyti su visų žemės ūkio biudžetu, jeigu su savo kelionių išmokom turėjo tiek daug problemų? Susigaudydamas kas ir kaip. Dėkuoju iš klausimą. Tyrimas vyko, jis 16 metų Liepą prasidėjo patikrintos buvo mano visos kelionės išlaidos, tai buvo daugiau, tai buvo tūkstančiai dokumentų. Aš gražinau tą sumą dar penkis mėnesius prieš prasidedant tyrimui. Mano, e, aš, mes, dar nebuvo jokio pareikalavimo man gražinti tuos pinigus. Aš gražinau juos savo iniciatyvą. Finansų tarnyba galbūt atliko tyrimą, bet e, tas, tas faktas, kodėl aš gražinau pinigus, galbūt paskatino tą tyrimą. Dėl to buvo atliktas tyrimas. Aš savo iniciatyvą gražinau pinigus, tyrimas buvo atliktas tik dėl to, kad buvo rizika. Galbūt dėl to, kad kažko, kažkas netai buvo padaryta. Aš nei vieno euro nepanaudojau blogai ar savanaudiškai. Aš čia kaip tik turiu aprašymą, Olafo dokumentą, kur tas atvejis yra smulkiai aprašytas. Nebuvo jokių tyčinių klaidų ir tai biudžetui neturėjo jokios įtakos, nes ne, nepanaudojo blogiams tikslams nei vieno euro. Olafo išvada yra ir kaip tik mano viešą pareiškimą šitą Olafo išvadą ir patvirtina. Dėkoju. Ačiū kolegai Hansen, gal turite papildomą klausimą? Taip. Jūs tris kart pasakėte, kad savo iniciatyvą gražinot lėšus, tad jūs neigiate, kad generalinis sekretorius Europos parlamento patvirtino, kad jūs gavote 14 Liepą jums nepriklausočias išmokas. 14 metų Liepa egzistuoja kvestorių laiškas, kur taip pat kalbam tas išmokas. Ir 16 gruodį e, irgi egzistuoja dokumentai. Tai jūs, kai kalbate apie savo iniciatyvą gražintas lėšas, na, aš matau tam tikrą netitikimą. Pone Vaicehovski, prašom atsakyti. Jūs kalbate čia apie kitą dalyką. Tai buvo maržos klausimas. Aš tiesiog tapau situacijos auka, o ne jos herojumi. Tai buvo e, mokėjimas kelionių agentūrai. Finansų tarnyba sumokėjo per nelik daug pinigų. Čia kalbam apie kelionių agentūrą ir finansų tarnybą, apie jų santykius. E, tiesiog e, aš ne jokių klaidų čia nesu padaręs. Vielen Dank. Ähm. Ačiū, ponė Vaičiachovski. Labai ačiū visiems kolegoms, visiems klausimo dalyviams, kurie susirinko čia į mūsų popietinį posėdį. Klausimai naudingi, atsakymai nemažiau naudingi, teikiantis daug informacijos. Pone Vaičiachovski, noriu jūsų paprašyti dabar perskaityti savo penkių minučių baigiamą į pareiškimą. Tačiau iškart paskelbsiu, kad po klausimo 17.45 18.45 vieną valandą vyks uždaras koordinatorių posėdis. Mes įvertinsime, ką tik vykusi klausimą, jo išvadas, paprašysiu koordinatorių pasisakyti bei klausiu nuomonės, ar paskirtasis komisaras Vojčiachovskis e, yra pasirengęs tapti komisarų kolegijos nariu ir ar turi šiam darbui reikalingą kompetenciją. Taigi, penkios minutės jums, e, baigimasis žodis, ponė Vaičiachovski, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė gerbėmieji parlamento nariai, ponios ir ponai. Ačiū Jums už gausybę aštrių ir aktualių klausimų, užduotų per pastarąsias porą valandų baigdamas. Norėčiau pabrėžti tai, kas man svarbiausia. Aš norėčiau priminti vieną dažnai skambėjusi žodį šią popietę - dialogas. Visada esu pasirengęs kalbėtis ir liksiu pasirengęs kalbėtis. Nuolat bendrausiu su jumis, gerbėmiai parlamento nariai, tiek kaip su nariais individualiai, tiek su parlamento komitetu. Bendrauti esu pasiryžęs su visomis suinteresuotomis pusėmis, ūkininkais, ūkininkų organizacijomis, NVO, visais, kas domisi žemės ūkiu. Bendromis jėgomis turime dirbti mūsų žemės ūkio ir kaimo labui. Esu pasiryžęs prisijungti prie jūsų diskusijų ir atsiliepti į kvietimus, kai tik reikės, bendrauti visais įmanomais komunikacijos kanalais. Manau, kad būtina bendradarbiauti ir kalbėtis, kuriant ilgalaikę žemės ūkio viziją. Mums reikia gerai suvokti, ko norime iš žemės ūkio, ką norime pasiūlyti ūkininkams, ko iš jų norime pareikalauti per ateinantį dešimtmetį. Toks pokalbis gali vykti tik gerai išsianalizavus tendencijas bei jas skatinančius elementus. Pa, siūlau bendromis jėgomis e, sukurti mūsų bendrojo žemės ūkio viziją ir rūpintis jo ateitimi. Ačiū. Ačiū. Labai trumpas baigiamasis pasisakymas. Ačiū kolegams už plojimus. Baigėsi klausimas. Baigėsi viešoji klausimų dalis. Jeigu frakcijos pagėdauja, pasakau, kad galite likti salėje, susėsti vienoje ar kitoje e, salės vietoje, pabendrauti tarpusavyje, o koordinatorių posėdis prasideda 17.45. Dar kartą ačiū visiems, paskirtam komisarui, visiems klausimų autoriams. Gerą vakarą.